Bonjour euh, à vous tous. Nous allons commencer. Eh, labą dieną. Pradedame mūsų posėdį. Eh, pradedame posėdį tvirtindami darbo tvarkę. Yra pakeitimų darbo tvarkė. Ponas Giorens paprašė, kad 14 darbo tvarkės punktas būtų perkeltas į 18 gruodžio. Tai yra pasikeitimas nuomonėmis dėl vystimosi politikos skripčių nuoseklumo. E, nes tada 18 iš ryto koordinatoriai galėtų šią temą apsvarstyti iki dėvę komiteto posėdžio ir tada per dėvę posėdį būtų galima šį klausimą aptarti, kaip tai siejasi su ir, ir aišku, atsižvelgiant į koordinatorių susitikimo išvadas. E, mūsų naujas pranešėjas šiuo klausimu būtent ir yra ponas Giorens. Norėjau paklausti, ar būtų kokių komentarų. Jei visi pritarėte, tai tada 14 darbo tvarkės punktą perkeliame į gruodžio 18. Ponas Giorens, prašom, žodis jums. E, Pone, žodis ponui Giorens, sako pirmininkė. Kalbėtojas neįsijungia telefono. Ponas Deva, norėjau pasakyti kolegoms, kad 18 dieną mes vargiai galim rizikuoti dėl balsavimo, nes gali būti uh, visi oro uostai apsnygę, nes praėjusiais metais visi oro uostai buvo uždaryti. Man reikėjo visą dieną skristi į Londoną. Taigi noriu pasakyti, kad rizikinga yra balsuoti 18 dieną. Manau, kad kolegos EPP frakcijoje irgi panašiai galvoja. Ar aš klystu? visiškai pritariu ponui Deva. Žodis ponui Giorens. Jei gerai supratau, ponas Deva sureagavo į mano pasiūlymą perkelti 14 darbo tvarkės punktą į 18 gruodžio E, mūsų sustikimo darbo atvarkė, tada nebus balsuojama beje. Aš kodėl prašau, kad tas punktas būtų perkeltas. Vakar buvau tokiame posėdėje e, Kopenhagoje, Danijos parlamentarai kalbėjo apie politikos krypčių nuoseklumą. Ir aš 8.30 negalėsiu dalyvauti, negalėjau dalyvauti koordinatorių posėdyje. Ir dėl to labai noriu paprašyti, kad tas punktas būtų perkeltas į 18 gruodžio e, mūsų, susitik, mūsų posėdžio darbo atvarkę. Bet nesuprantu pono Dėva komentarų. Pirmininkė, Taigi 18 gruodžio nebalsuosime ir neturėtų būti problemų šį klausimą apsvarstyti gruodžio 18. Gavote 8 ir 9 spalio sustikimų posėdžių protokolus. Jei turite komentarų, iki mūsų posėdžio pabaigos pateikite juos sekretoriatui. Toliau ketvirtasis mūsų darbo tvarkės punktas yra pirmininkės pranešimai grįžtų iš Kabulo, vakar buvau, vakar grįžau iš Kabulo, turime pranešimą dėl Kabulo banko. Tai yra vienas didžiausių bankininkystės skandalų per visus laikus - 800 milijonų eurų buvo netinkamai naudojami ir tame pranešime aiškiai kalbama apie atsakomybę, ir apie tai, kaip tie pinigai buvo ir plaunami be kita ko, kai buvo gabenami grini pinigai, pasinaudojant avio kompanijomis ir, pavyzdžiui, maisto padėklose oro avelinių darbuotojai gabeno tuos plaunamus pinigus. Šiame pranešime pavardės neminimos. Ir yra taip pat e, kitas dokumentas, kuriame yra paminėtos ir įtariamųjų pavardės. Ir iš tiesų reiktų siekti, kad Kabulas kažką darytų ir kovotų su tokia baise korupcija. Mes vykome į kalėjimus, susitikome su sulaikytaisiais asmenim, kurie aišku nėra patys svarbiausi veikėjai šioje byloje. Ten visiškai uh, Afganistane nesilaikoma e, sulaikymo įstatymo normų, e, daug žmonių tiesiog yra sulaikomi visiškai to sulaikymo nepagrindžiant. Parašėme laišką e, ponui Karzajui ir prašome, kad visi neteisėtai kabulė sulaikyti asmenys būtų iki kalėdų išleisti iš sulaikymo vietų. Per kitą mūsų susitikimą galėsiu pateikti apie tai daugiau informacijos. Dabar Afganistane ruošiamasi 14 metų rinkimam. 2010 metų rinkimuose buvo 6 milijonai rinkėjų kortelių, 12 milijonų rinkėjų. Ir aišku, kad rinkimai buvo labai fabrikuojami ir dabar 14 metų rinkimuose atrodo Mm, atsakingi už tos rinkimus bus tie patys asmenys kaip ir dešimtais metais. Ir neaišku, ar bus ta vadinama rankinė balsavimo sistema, ar bus elektroninis balsavimas, kažin ar pakankamai laiko yra, kad elektroninio balsavimo sistema būtų įdėkta iki 14 metų ir kažin ar bus parengti rinkėjų sąrašai, jei ne, tada reiktų tos balso, balsavimo, tą balsavimą nukelti, o to tikrai niekas nenori. Kaip žinote, aš e, dalyvavau stebėtojų misijoje devintais metais, kai vyko prezidento rinkimai, visą, ką jūs sakėte, yra teisingai, yra teisinga, buvo labai sukčiaujama per pirmą prezidento rinkimų turą trečdalis balsų buvo e, padirbta ir viską, ką jūs sakote, yra teisinga, bet visiškai nereaguojama į tos e, komentarus ar į rekomendacijas. Pirmininkė, mes pateikėme rekomendacijas ir mes galime, turime teisę tas rekomendacijas pateikti ir nustatyti, taip vadinamus benchmarkus, e, tą, ką reiktų įgyvendinti iki 2014 metų rinkimų. Tie galėčiau pasakyti apie šią misiją. Ar komisija, Europos komisija turėtų kokių pranešimų mums pateikti? Klausimų neturime irgi. Neturime klausimų Europos komisijai. E, Pone Žoly, vertėjai prašo, kad jūs kalbėtumėte į kitą mikrofoną, nes labai užė. Dabar pereisime prie balsavimo. Išsitraukite kortelės, pabandykime, ar jos veikia. Pabandykime pabalsuoti. E, Pone pirmininkė, vertėjai skundžiasi, kad labai blogas garsas, kad tas kitas mikrofonas, kurį jūs įsijungėte, yra dar blogesnis. Taigi, pabandykime, pabandykime balsuoti, pa, patikrinkime, ar veikia kortelės. Pradedame balsuoti, pasibandykime. Taigi balsuoti baigiame. 24 yra balsuojantis, ko gero viskas tvarkoja. Pone Žoli, labai atsiprašau, bet noriu pasakyti, kad vertėjim labai sunku dirbti, nes visą laiką girdisi jų ausinėse e, toksai garsas lyg bėgtų pelės karuselėje. Thank you.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 Taigi, balsuosime. Katerin Gres pranešimas įmonių socialinė atsakomybė. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Primta. Primta. Dviem balsais. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas. Atskirai balsuojame. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintasis pakeitimas. pasitikrinkime pirmąjį kompromisą, antrąją dalį elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Šešiais balsais. Šešių balsų persvara. Septintasis pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas už Taigi, septintasis pakeitimas atkrenta. Septintasis pakeitimas atkrenta, už jį balsuoti nereikia. Aštuntasis pakeitimas. Dešimtasis, sako pirmininkė, kas už dešimtąjį, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šešioliktasis pakeitimas. Atskirai balsuojame pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. žodinis pakeitimas. Nėra numerio. Taigi žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Devynioliktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, Čia reiktų pasitikslinti elektroniniu būdu. Prašom, balsuojame. 19 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 20 atkrenta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 25. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 27 atsimtas. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Ketvirtasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dviem balsais. Dviejų balsų persvara atmesta. 28 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antrasis žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 29 pakeitimas. Kas už, 29, 31, 30 atkrenta. Kas už 32, kas prieš, kas susilaiko priimta. 33, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 34 pakeitimas. Atskirai balsuojame. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu antroji šio pakeitimo dalis. 34 pakeitimas, antroji dalis, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dviejų balsų persvara. 35. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Kas 36. Kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 37. Kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 38. Balsuojame dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 38 pakeitimas, antroji dalis, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 39 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Balsuokime už, už visą nuomonę. Elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Le vote clos. Balsuoti baigiame. Priimta. Nous votons maintenant l'avis. Dabar balsuojame už įmonių socialinę atsakomybę. Katrin Grės nuomonė. Aštuntasis klausimas. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas, balsuojame dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Ar negalėtume patvirtinti elektroniniu būdu, nes čia gaunasi netitikimas, nes per dešimt minučių turbūt mūsų pozicijos nepasikeitė. Nes aš manau, kad kolegos tikrai nuoseklesni, negu kad dabar gavosi iš balsavimo. Non, nous allons continuer de... Tęskime Pirmininkė, tęskime balsavimą. E, pranešėja, bet aš kaip pranešėja tai idėjai pritariu. Aš kaip pirmininkė nusprendžiu, kad mes turime toliau tęsti balsavimą. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Reiktų elektroniniu būdu pasitikrinti. Dvyliktasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šešioliktas pakeitimas. Balsuojame dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Septynioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Devinioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 23. Ne, sako pirmininkė, 24. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 25. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 26. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Žodinis pakeitimas. Pirmas, e, antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 29. Kas už? Ne, sako pirmininkė. 32 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 34 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 34 balsuojame dalimis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta reiktų elektroniniu būdu pasitikrinti. Antroji dalis. Balsuoti pradedame. Trūksta vieno balso. Kažkas dar nebalsavo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Gerai, kad pasitikrinome. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 36 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 37 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 38 38. Kas už? Balsuojame atskirai už pirmą dalį. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 39. Pakeitimas. Balsuojame dalimis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? kas prieš susilaiko priimta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Balsuojame už visą nuomonę su pakeitimais, kas už, e, balsuojame elektroniniu būdu, Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Alors, nous allons voter euh, le projet d'avis de Judith Sargan. Taigi, dabar pereikime prie nuomonės, kurią parengė Judith Sargentinė Tai yra laikinasis susitarimas, kurio nustatomas Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos ekonominės partnerystės susitarimo pagrindas. Yra pateiktas pakeitimas žodžiu. Ir EPP frakcija prieštarauja šiam žodžiu pateiktam pakeitimui. Puiku. Taigi Pirmas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo, pradedame. Baigėme balsavimą. Atmestas. O dabar balsuokime už pakeistą nuomonę. Pradedame balsavimą. Balsuojame elektroniškai, balsavimą baigėme. Patvirtinta. O dabar pereikime prie kitos nuomonės. Ir tai yra ponios Grez pranešimas. Kas už, kas prieš patvirtintas. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas. Pakeitimas juridu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtintas. 21 pakeitimas. Balsuojame dalimis už pirmą dalį, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. O dabar balsuojame už intą 6 dalimis. Už pirmą dalį kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Už antrąją dalį balsuojame kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 22 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 23 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas susilaikė, patvirtintas. 24 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Žodžiu pateiktas pakeitimas numeris 2. Balsuojame dalimis už pirmą dalį, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Balsuojame dėl antros dalies, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Žodžiu, pateiktas trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Dvidešimt šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Jūri 3, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 29 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Žodinis pakeitimas, ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Tikriname elektroniškai. Dėl žodžių pateikto ketvirto pakeitimo pradedame. Baigėme balsavimą. Atmestas. Trisdešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Jūri 7. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Atsiprašo, vertė atmestas. 33 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 34 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 35 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 36 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Inta 5 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 37 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 38 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, patvirtintas. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtintas. Jūri 5 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, patvirtintas. Jūri 6, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 42 pakeitimas, atsiimtas. Taip, išties. ties Atsiimtas. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Atsiprašo pirmininkė, tai balsavimas dalimis. Balsuojame už pirmą dalį, kas už? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. Balsuojame dėl antros dalies, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Žodžiu pateiktas šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. atskiras balsavimas dėl 17 dalies, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Žodžiu pateiktas 7 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Žodžiu pateiktas aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Jūri vienas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 49 pakeitimas. Balsuojame dalimis dėl pirmos dalies. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Balsuojame dėl antros dalies. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Toliau atskiras balsavimas dėl 18 dalies, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė susilaikė patvirtintas. Inta 2. Kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Inta 4. Kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Žodžiu pateiktas dešimtas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė patvirtintas. Jūri 4, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. O dabar balsuosime dėl konstatuojamų dalių žodžių pateiktas 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktas žodinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Tryliktas žodžių pateiktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Ket... Penkioliktas žodinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Patvirtintas. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Žodžiu patiktas šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Septynioliktas žodžių pateiktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Dabar balsuojame dėl kitų dalių. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Alors, nous allons maintenant procéder au vote électronique. Le vote est ouvert. Dabar balsuosime elektroniškai, balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dėkoju už balsavimą. Sveikinu pranešėją Ketrin Grez. Nous allons maintenant passer au point 11 de notre ordre du jour. Dabar galime perėti prie darbo atvarkės 11 klausimo. Tu peux demander s'ils peuvent prendre place, monsieur Alors, notre, notre point... Toliau mūsų darbo tvarkės 11 punktas yra išsami ES žuvininkystės strategija Ramio vandenino regione, ponas Ponga yra pranešėjas. Ar kas nors pakeis jį? Matau, kad ponė Strifler pasirengus tą padaryti. Taigi suteikiu poniai Strifler žodį šiuo svarbiu klausimu. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau paprašyti kolegų, kad sumažėtų triukšmas salėje. Ponas Ponga negalėjo šiandien atvykti, pristatyti savo nuomonės projektą. Aš kalbėsiu jo vardu. Labai atsiprašau, gal galėtume, galėtumėt nustoti kalbėti salėje. Tai yra žuvininkystės komiteto. Žuvininkystės komitetas atsakingas už šį pranešimą, mes turime pateikti nuomonę, galime eh, tik tai 1500 ženklų nuomonę eh, pateikti. Noriu pasakyti, kad Ramio vandenino regione 15 Afrikos karibų Ramio vandenino valstybių su sąjunga palaiko privilegijuotus santykius, kurie paremti kotonų susitarimu. Ir šiuose valstybėse žuvininkystės sektorius, visų pirma, pakrantė žvejyba ir akvakultūra atlieka pagrindinį vaidmenį apsirūpinimo maistų saugumo ir ekonominio bei socialinio vystimosi požiūrių. Noriu pasakyti, kad sąjungos politika turi būti suderinta su vystimosi tikslais šioje e, srityje. Nu, to, turime siekti tausojančios e, žuvininkystės politikos, kuri tinkamai atsižvelgtų ir į su klimato kaita susijusi poveikį. Taip pat noriu pasakyti, kad nėra sudarytas regioninės žuvininkystės susitarimas, atsižvelgiant į žuvininkystės išteklių judumą. Reikia E, koordinuoti įvairius ES veiksmus šiame regione ir žuvininkistės sektoriui teikiamą paramą. E, e, tai taip pat susiję ir su investicijomis, ir su sektorinė pagalba. Toliau reikia kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba šis klausimas yra labai svarbus, nes ES čia vaidina svarbų vaidmenį. Ir galiausia noriu pasakyti, kad AKR valstybės turi aktyviau dalyvauti regioninėse žuvininkistės valdymo organizacijose ir nuolatos informuoti pilietinę visuomenę ir socialinės bei profesinės organizacijas apie žuvininkistės srityje priimtus sprendimus. Laukiu jūsų komentarų ir klausimų paskutinė diena pateikti pakeitinimams yra 12 gruodžio e, vidudienis. Pirmininkė, ar turėtų kas klausimų ar komentarų? Ponas Neusser. Ähm, Ačiū labai trumpai. Dėl šio pranešimo manyčiau, kad buvo paminėti patys svarbiausi dalykai. E, pone Striplė juos paminėjo, labai svarbus dalykas yra tvarumas ir glaudus susitarimai, suderinti susitarimai. Labai svarbu pasakyti, svarbu paminėti ramiojo, van, ramiajame vandenyne esančią neteisėtą žvejybą, ties jie reikėtų susitelkti. Taip pat reikia įtraukti pilietinę visuomenę į šią veiklą. Manyčiau, kad tai yra labai geras pranešimas ir mes galėtume jam pritarti. Dėkoju. Dabar sutiksiu žodį poniai Mesmer. Ačiū pirmininkė. Visiškai pritariu ponui Noize. Mes taip pat galime pritarti šiam pranešimui dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, reikia apsaugoti, per, reikia kovoti su per dideliu naudojimu. Taip pat yra tam tikros žuvų rūšys, kaip tunai ir o. Šias rūšis norima gaudyti ir reikia jas apsaugoti, reikia užtikrinti ir ateitį, kalbant apie, turint galvoje vystimąsi, nes Azijos laivynai yra labai dideli ir mums reikia užtikrinti, kad kitos, kit, kiti laivynai turėtų turėti teisę žvejoti tiek e, perteklinę žuvų rūšis. Taigi, manyčiau, kad reikėtų užtikrinti, kad ištekliai būtų valdomi tinkamai galimos įvairios sinergijos ir tokiu būdu būtų galima atsižvelgti į regioninius šios vietovės ypatumus. Taip pat reikia sustiprinti regioninį bendradarbiavimą su šiomis šalimis. Taigi regioniniai susitarimai yra labai svarbus. Manyčiau, kad e, nuomonė yra puikiai, ją remiame. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijai Veronika Vaits ir ponė Eduardo Bartė de Susa atstovauja komisijai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. E, Panas Ponga paminė labai svarbius dalykus, kalbant apie ES požiūrį į žuvininkystę ramiajame vandenyje. Ir komisija iš esmės pritarė visiems dalykams, kurie yra paminėti nuomonės projekte. Ypač tai, kad žuvininkystė ir akvakultūra yra labai svarbus užtikrinant maisto saugumą ir ramio vandenino pakrančių šalių vystimasi, ypač mažų salų situacija. Taigi visiškai pritarėme tam, kad prioritetas turi būti teikiamas ilgalaikiam žuvų išteklių valdymui ramio vandenino regione, siekiant užtikrinti kad e, ištekliais galėtų pasinaudoti ir dabartinės ir būsimos kartos. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad atsakomybę reikia dalintis, kad visos ramio vandenino pakrantės šalis ir, ir salos turėtų e, dalyvauti atliekant šį darbą. O ES laivynas e, ramiajame vandenyje, jų yra, ne, jis yra nedidelis ir importuoja ten sugautas žuvis. Taip pat labai svarbu, kad regioninės žuvininkystės organizacijos būtų atitinkamai įsteigtos atsižvelgiant į jūrų statymus ir kad būtų įtrauktos visos suinteresuotos šalys, kad būtų galima pasiekti tvarių apsaugos priemonių. Maniloje dirba komanda ir dėl, žuvys, ir dėl žu, regioninių žuvininkystės organizacijų ir mes tengiamės apsaugoti tropinius tūnus ir taip pat e, skatinti tas priemonės, kuriomis būtų kovojama su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba. Reikalingas geresnis koordinavimas ir komisijos komunikate, komunikate dėl išorinius e, žuvininkystės politikos, tai paminėta, mums reikia dirbti ir su kitais departamentais, priekybos, aplinkos, mokslinių tyrimų, vystymosi, kad būtų galima užtikrinti tvarų, vieningą požiūrį e, siekiant dirbti Ramio vandenino regione. Ačiū. Merci. Dėkoju komisijai. Noriu priminti kad pakeitimų paskutinė data yra gruodžio 12 dienos 12 val. dienos. Ir balsuosime 22 e, gruodžio 2013 metais dėl šios nuomonės. Toliau 12 ir 13 mūsų darbo tvarkės punktai. Keisimės nuomonėmis nuomo, dėl nuomonės projekto apie vystimosi skatimą, skatinimą pasitelkiant prekybą. Pranešėjas yra ponas Svensonas. Svensson, taip, ponas Svensson taip pat pateiks nuomonę ir inta komitetui dėl prekybos ir į augimą nukreiptų investicijų skirtų besivystančiam šalim, kadangi ponas Svensson rengė šias dvi nuomonės, tai aš dabar jam ir suteiksiu žodį, kad jis pakalbėtų abiem šiais klausimais. O iš komisijos yra priekybos generalinio direktorato ir vystimosi generalinio direktorato atstovai. INTA komiteto pranešėja, ponė Saifi, buvo kvesta į mūsų posėdį, bet jinai labai atsiprašo, negalėjo šiandien čia atvykti. Taigi ilgai nedelsdama suteiksiu žodį ponui Svensson. Jisai pristatys savo nuomonės 12 ir 13 klausimais. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip kolegos puikiai žinom, yra parengti du lygiai gretus pranešimai tuo pačiu klausimu. Pirmiausia, vystimosi komitetas, jo pranešimas ir mane inta komitete dėl ponios Saifi pranešimo. Kaip nekartą esu sakęs, abu šie dokumentai papildys vienas kitą. Tai yra dvi to paties klausimo pusės ir aš tikiuosi, kad abu komitetai uh, kurie atstovauja skirtingas pozicijas tuo pačiu klausimu, gebės vienas kitą labai gerai papildyti. Savo pranešime, e, kurį mūsų komitetas pirmą kartą svarstė prieš vieną mėnesį, aš bandžiau akcentuoti priekybos ir verslumo vaidmenį skatinant vystimasi neturtingose šalyse. Žinoma, kad tą turime daryti atsakingai. Jau esu sakęs, kad e, esu visiškai įsitikinęs, kad priekyba yra viena svarbiausių politikos sričių ES. Politikos suderinamumas dėl vystimosi tikslų. Jeigu tą darysime tinkamai, tai priekybos priemonės gali įtakoti vystimasi neturtingose šalyse. ES priekybos politika besivystančiose šalyse turėtų būti pagrista vienu tikslu. Mes turėtume papildyti pagalbos politiką. Toks turėtų būti pagrindinis mūsų kelias. Savo pranešime aš visą dalį paskyriau pagalbos iniciatyvams aptarti. Jų tikslas yra didinti priekybos pajėgumus besivystančiose šalise. Čia aš kalbu apie pagalbą priekybai, su kuria esate puikiai susipažinę. Galbūt viskas kartojasi, bet svarbu užtikrinti tai, kad padarytume viską, ką galime, kad padidintume neturtingų šalių gebėjimus gauti tarptautinę pagalbą ir ją valdyti. Šios šalis turi tapti tarptautinės sistemos dalimi ir gebėti pasinaudoti tokios sistemos teikiamais pranašumais. Mums yra svarbi sėkminga globalizacija. Neturtingos šalis turi būti integruotos ir tapti tarptautinės priekybos dalimi. Jos neturėtų atsidurti tik žaliavų gamintojų vaidmenyje. Mes turime sumažinti skurdą ir priklausomybę nuo pagalbos. Kalbant apie priekybos susitarimus, jie yra nepaprastai svarbus besivystančioms šalims. Esu įsitikinęs, kad mums reikia pasikliauti besivystančiamis šalimis. Jos pačios gali nuspręsti, kas joms geriausia ir kuriuos susitarimus pasirašyti, o kuriuos atmesti. Europos sąjunga remiasi lygybės principų ir orumo principų, todėl mes turime gerbti besivystančias šalis, kaip ir bet kokias kitas šalis partnerės, kai susėdame prie dėrybų stalo. Todėl turime daryti kompromisus dėrybose. Mes taip pat turime paskatinti besivystančias šalis prisiminti jų e, gyventojų interesus, šalių interesus šalies atstovai, kurie turi įgaliojimus dėrėtis dėl susitarimų, kartais atstovauja tik nedidelio elito interesus. Žinoma, iš esmės pati šalis turi išspręsti tokio pobūdžio klausimus. Bet kalbant apie ES, mes turime imtis veiksmų, paskatinant šias šalis taikyti labiau integracinį požiūrį dėrybų metu. Iš tiesų turime kalbėti ir apie apsirūpinimo maistu saugumą. Tie, kurie gyvena turtingose šalise, yra atsakingi už tai, kad derlingos žemės neturtingose šalise būtų naudojamos kitoms paskirtims. Derlinga žemė labai dažnai yra naudojama biokūrui gaminti neturtingose šalise, šalise, kur žmonės neturi ką valgyti, mažiausiai išsivyščiusiose šalise. Taip atsitinka. Todėl mes, siekdami geriau integruoti neturtingas šalis į tarptautinės prekybos sistemą, turime skatinti augimą ir užimtumą tuose sektoriuose, kur galėtų aktyviai dirbti patys skurdžiausi gyventojai. Mes rengime pranešimus ir nuomonės ir esame tam tikrą prasme apriboti. Aš negalėjau išdėstyti savo pranešime visko, ko norėjau, todėl pats teiksiu ne vieną pakeitimą galima kur kas daugiau kalbėti apie galimybės ir problemas, kurias sukelia priekybos liberalizavimas besivystančiose šalyse. Žinoma, teigiamas rezultatas yra gyvenimo kokybės gerėjimas, darbo vietų kūrimas, tačiau negalima pamiršti ir neigiamų padarinių. Pavyzdžiui, E, įplaukų iš mokesčių ir muitų sumažėjimas. Kitas labai svarbus ir įdomus klausimas yra susijęs su mūsų galimybėmis gerinti sąlygas gavybos sektoriuose, teikiant pagalbą. Aš džiaugiuosi, kad mūsų posėdėje dalyvauja komisijos ir Konkordo atstovai. Jūs, tikiuosi, turite su mumis pasidalinti savo įdomiamis įžvalgomis ir aš Labai nekantriai e, laukiu komisijos Konkordo ir kolegų pasisakymų dėl šio pranešimo. Ačiū. Dėkui. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Ponas Denį Bareš pirmasis komisijos atstovas, o po to galės pasisakyti dar kiti du komisijos atstovai. And, uh... Ačiū pirmininkė. Aš esu Dani Bereš, dirbu priekybos generalinėme direktorate ir dalyvavau rengiant šį komunikatą kartu su kolega ir draugu iš kito generalinio direktorato. Norėčiau padėkoti pranešėjui Svensonui už šį pranešimą. Mes džiaugiamės, kad mūsų nuomonės sutampa daugeliu klausimų, ypač kalbant apie vystimasi skatinimą pasitelkiant priekybą, taip pat dėl vidaus ir regioninių rinkų, taip pat ir dėl tokių svarbių dalykų kaip valdymas ir nuosavybės principas. Nepaisant to, dėrėtų pakomentuoti keletą dalykų ir patikslinti kai kurios aspektus. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad komisijos nuomonė šis komunikatas numato ateities viziją ir aiškės kryptis priekybos ir vystimosi politikos srityse. Žvelgiant į konkrečius klausimus, aš norėčiau pradėti nuo žmogaus teisų klausimų. Antrojoje dalyje, B dalyje apie tai yra kalbama. Labai svarbu būtų priminti tai, kad ES priekybos politika yra vykdoma atsižvelgiant į Europos išorės veiksmų tikslus. Ir uh, Čia mes kalbame apie žmogaus teisų vientisumą ir nedalomumą, taip pat apie pagrindinės laisvės. Tai yra taikytina visai priekybos politikai, taip pat ir pagalbos priekybai politikai. Aš išklausiau pranešėją. F punkte dėl ekonominės partnerystės susitarimų E, turiu pasakyti, kad dabar yra taikomi trys susitarimai, vienas iš jų Afrikoje. Taip pat noriu priminti, kad komisija taiko sklan, laikosi lankstumo principo dėrybų metu. Mes be jokios abejonės žiūrime į savo partnerius kaip į lygius partnerius, nereikėtų dėl to net jokių abejonių kelti ir nieko mes neverčiame nieko daryti. Aš tikiuosi, kad e, kai ateis laikas, e, šios darybos bus baigtos. Galbūt šiek tiek e, šiuo metu trūksta politinės valios ir ryšto baigti dėrybas. Norėčiau pakomentuoti bendrą lengvatų sistemą ir tarifus G, I ir L punktą. Mes nepritarėme, kad naujoji lengvato sistema sistema atvers naujas eksporto galimybės mažiausiai išsivyščioms šalims. Aš manau, kad lengvatų tikslas yra padėti šalims, kurių poreikiai yra didžiausia. Ir aš manau, kad nauda bus dviejopa. Mažiau konkurencijos tuose sektoriuose, kur e, mažiausiai išvysios šalis yra gamintojos, o antras dalykas - mažiausiai išsivyšiusios šalis turės galimybę įvairinti savo veiklą, pasinaudoti tarifų sumažinimais, su mažesniais tarifais tose srityse, kur jos patiria didžiausią spaudimą iš išsivyšiusių šalių. E, buvo atliktas išsamus poveikio tyrimas e, dėl visos naujos lengvatos sistemos, kurią mes tuo tyrimu mes ir e, remiamės. Kitas dalykas - priklausomybė nuo žaliavų ir taip vadinamasis prakeiksmas dėl išteklių. Šalis, kurios priklauso nuo, iš, nuo savo žaliavų, yra paprastai mažiausiai išsivyščio šalis. Čia kalba daugiausiai eina apie Afrikos šalis į pietus nuo Saharos. Ir čia kalba eina apie daugybę įvairių e, žaliavų jokios pirmenybės žaliavoms lyginant su pagamintomis prekėmis nėra numatoma. Ir yra numatytos tam tikros imp ribos importuojamiams produktams. Ir tos taisyklės, kurios yra numatytos, turėtų būti supaprastintos, kad būtų jas paprasčiau taikyti. Taip pat yra numatytas ir kumuliavimo principas. M. Punkte yra kalbama apie žemės perdavimą, perėmimą. Turiu pasakyti, kad komisija mano, kad reikėtų prisidėti prie žemės ūkio sektoriaus stiprinimo, kas sustiprintų užimtumo galimybės. Bet aš noriu pasakyti, kad uh, tokios investicijos, tiesioginės užsienio investicijos turėtų būti skiriamos tvariai ir atsakingai. Todėl mes pritarėme nacionalinėms ir tarptautinėms iniciatyvoms, kurių siekis yra pateikti apibrieštis dėl atsakingo veikimo žemės ūkio sektoriuje. Kitas dalykas yra susijęs su tikslais E, čia konkrečiai norėčiau kalbėti apie dešimtą punktą. Mes nepritarėme tokių e, tikslų numatymams derantis dėl priekybos susitarimų, tačiau esame e, įsitikinę, kad būtina prižiūrėti ir kai reikia peržiūrėti su partneriais kartu susidarytos susitarimus. Bet kokie rodikliai turi būti numatomi ir nustatomi kartu su partneriais, bet tie rodikliai pačiuose sustarimuose neturėtų būti nurodomi, nes laikui keičiantis rodikliai gali kisti, nes ir ekonominė aplinka gali keistis. Mes taip pat nemanome, kad tokie rodikliai turėtų būti taikomi automatiškai, siekiant įvertinti, kaip yra laikomasi prisimtų įsipareigojimų. Jeigu atsitinka įvairių pokyčių, tai e, tuomet labai sunku yra laikytis sudarytos priekybos sutarties. Dėl įmonių socialinės atsakomybės 15-16 punktai mes pritarėme, kad šis principas, įmonių atsakomybės principas yra nepaprastai svarbus. Mes norime pabrėžti, kad savanoriškumo principas čia yra itin svarbus. 19 punktas, Kimberly procesas Jūs turbūt nenustepsite, kad mes nepritarėme tai, kad Kimberly procesas yra vertinamas neigiamai. Deimanto ekspertai sako, kad dėl Kimberly proceso prekyba deimantai sudaro 1 procentą tarptautinės prekybos. Lyginant su paskutiniu dešimtmečiu, šis skaičius siekia 15 procentų. Kimberly e, procesas e, padėjo stabilizuoti pažeidžiamas šalis ir aš manau, kad į Kimberly procesą reikėtų žiūrėti pozityviau. Galiausiai dėl apsirūpinimo saugumu, apsirūpinimo maistų saugumu, 21-22 punktai. Aš noriu pabrėžti, kad komisija ėmėsi veiksmų. Spalio 17 dieną komisija tarybai ir parlamentui pasiūlė pasiūlymą, kuris yra taikomas ir importuojamam biokūrui. Pagal šį pasiūlymą biokūras pagamintas iš maisto produktų bus apribuotas iki 5 procentų, išlaikant 10 procentų tikslą atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Tai reiškia, kad likusioji dalis turėtų būti pasiekiama iš antrosios kartos bio kūro. Pasiūlymo tikslas yra skatinti alternatyvas antros kartos bio kūrą, kuris yra pagaminamas ne iš maisto produktų, kad tai neigiamai neįtakotų maisto gamybos. Dabar kolegai žodį perduosiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolega labai išsamei pristatė e, dokumentą. Aš taip pat norėčiau sustelti į keletą aspektų, kurie mūsų nuomonė at, uh, tik atspindi, kokį puikų darbą padarė pranešėjas, patikslindamas dokumentą. Penktas punktas Čia kalbama apie veiksmingą augimą. Augimas daugelį sektorių gali prisidėti prie skurdo mažinimo. Žinoma, augimo nauda turi būti teisingai paskirstoma visuomenėje. Aš nežinau, ar pranešėjas turėjo tokį tikslą, bet e, tekstas e, teigia, kad augimas turėtų būti sukoncentruotas į tuos sektorius, kur daugiausia dirba nepasiturančių žmonių. Pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje besivystančiose šalise e, labai daug gyvena nepasiturinčių žmonių, bet yra ir kitų sektorių, uh, kur nepasiturinti žmonės nėra tokie aktyvūs, o augimas tokiuose sektoriuose galėsų prisidėti prie skurdo mažinimo. Ir tokią norėjau pastabą padaryti dėl šio punkto. Dabar 13 dalis. Čia kalba eina apie pagalbą prekybai. Mes visiškai pritarėme šio punkto turiniui, bet Europos komisija ir kiti donorai e, šiandien teigia, kad mes nemažiname pagalbos priekybai. Mūsų teikiama pagalba priekybai šiuo metu yra didžiausia visame pasaulyje. Mes skiriame pagalbą besivystančioms šalims. Yra vykdoma ne viena programa, ne vienas projektas. Praėjusią savaitę suskaičiavau, kad šiuo metu yra vykdomas maždaug šimtas projektų pagalbos priekybai srityje. Ir čia nėra daromas skirtumas tarp mūsų ir besivystančių šalių bei besivystančių šalių ir kitų valstybių. Toliau 14 punktas. Mes pritarėme šio punkto tikslui, tiesiog norėtume pabrėžti, kad įvairinimas, diversifikavimas reikalauja investicijų, o investicijos priklauso nuo ekonominio valdymo ir verslo klimato. Taigi išorės donorai ir veikėjai yra tam tikrą prasme apriboti. Todėl atsakomybė tenka pačioms besivystančioms šalims, jos pačios turi rūpintis savo vystimosi politiką. Žinoma, mes esame kaip ir šiandien pasirengę teikti paramą šioms šalims ir toliau, bet mes negalime pakeisti šių šalių politinę valią. 17 punktas. Kalbama apie e, pastangas kovoti su mokesčių rojais. Komisija jau ne vienerius metus aktyviai veikia e, šioje srityje. Akivaizdu, kad e, šio klausimo sprendimas nėra lengvas. Padaryti poveikį šioje srityje yra sudėtinga, todėl mes tikimės Europos parlamento paramos, sprendžiant šį klausimą, jam palaikant dialogą su valstybėmis narėmis, nes šis klausimas yra labai jautrus. Aš tiesiog norėčiau prisiminti, kad šioje srityje yra išties dirbama. Dėl Kimberly proceso kolega jau pristatė poziciją, aš tiesiog e, noriu dar trumpai pakomentuoti 21-22 punktų susijusių su apsirūpinimo maistų saugumu. Kokiagi žinutę mes norime pasiūsti? gali įkilti nesusipratimas, kad apsirūpinimas maistu visuomet priklauso nuo vietos gamybos. Taip, taip gali būti kai kuriuose vietose, kai kuriuo metu, tačiau negalima pamiršti dar vieno labai svarbaus aspekto, kurį paminė ekonomistai. Maisto saugumas e, dažnai priklauso nuo galimybės įsigyti maistą rinkoje ir ne tik nuo šalies viduje pagaminamo maisto produktų. Tai tokios yra mano pastabos. Labai Jums ačiū. Noriu tik pakartoti, kad mes pritarėme iš esmės pagrindiniai dokumento krypčiai. Dėkoju. Concord atstovai Mark Mes, prašom. Thank you, uh, Madam Chair. Um, uh... Ačiū pirmininkė, labas rytas, ponės ir ponai. Um, ačiū už uh, galimybę pasisakyti. Kaip žinote, Konkordas tai yra mm, organizacijų, skėtinė organizacija, o aš e, esu politikos patarėjas Konkord Belgijos platformoje. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus šį pranešimą. Manome, kad tai labai turtingas pranešimas, pateikiama daug atsakymų, buvo paminėta daug svarbių dalykų kaip pavyzdžiui žmogaus teisės, lyčių lygybė, dalyvavimas demokratinėme procese ir taip toliau. Yra du dalykai, kurių, manyčiau, trūksta. Suprantama, būtų galima su komisija aptarti daug tų dalykų, kuriuos jau esu paminėjęs, bet kai dėl komisijos pastabų, tai galėčiau pasakyti štai ką nieko tokio pakartoti daug dalykų, netgi tuos dalykus, kuriuos komisija jau gyvendina. Ir taigi norėtųsi, kad parlamentas pritartų tiems dalykams. Bet štai tie du dalykai, kurių trūksta. Pirmiausia, akivaizdu, kad Europos priekybos politika turi prisidėti prie bendrų Europos užsienio politikos tikslų, tokių kaip skurdo mažinimas, žmogaus teisės ir taip toliau. Bet panalizavus Europos prekybos politiką ir ypač išanalizavus kitus dokumentus, kurie skirti prekybos augimui, pasaulio reikalams, tai matome, kad šiame dokumente kalbama apie Europos priekybos strategiją. Ir tame dokumente Europos priekybos politika yra visų pirma nukreipta tam, kad būtų pasiekti Europos ekonomikos tikslai. Europos priekybos politika yra labai aktyvi, siekiama galim, galimybės pasinaudoti pasaulio rinkomis, uh, kad e, Europos investuotojai galėtų dalyvauti rinkose, kad galėtų pasinaudoti nacionalinėmis sąlygomis. Taigi, kitaip sakant, pasinaudoti tam tikrą dalimi. Ir ta politika nėra visiškai sąžininga ir gera. Ir mes savo ataskaitoje pateikėm, nurodome, kad labai svarbu suprasti, kad besivystančios šalys turi parengti savo vystimosi planus pačios ir turi nusistatyti savo vystimosi tikslus pačios. O priekybos, ES priekybos politikoje matoma, kad ES siekia savo tikslų, kurie nebūtinai atitinka besivystančių šalių tikslus. Taigi tai pastebima ir dėrybose kai ES prašo liberalizavimo, kai, o besivystančios šalys yra nenusiteikusios, nepasirengusios tokias sąlygas suteikti. Taigi ES priekybos politikoje reikėtų sumažinti tų, tą neteisingumą, reikėtų, kad politika būtų atviresnė. Manyčiau, kad pats Euro, Problemiškiausias dalykas yra tai, kad ES prekybos politika nėra sąžininga ir ES reikėtų sumažinti reikalavimus trečiosiom šalims. Kitas dalykas, analizuojant e, galim, pagalbą prekybai, ES nuo 2005 metų pirmauja šioje srityje. Visai neseniai Ženevoje to klausimo vyko konferencija ir daugumoje vertinimų pabrėžiama, kad labai dažnai netitinka valstybių narių poreikių vertinimai ir donorų įsipareigojimai. Taigi tie įsipareigojimai, donorų įsipareigojimai yra skirti tik tiems sektoriams, kurie yra naudingi donorams. PAPET yra vystimosi programa, Afrikos vystimosi programa ir rengiama sudėtinga sistema, kurioje yra įvairių lentelių, sektorių, šalių. Ir Europos Sąjunga, valstybės narės ir komisija yra parengusios tam tikrus įsipareigojimus ir juos palyginus matome, kad yra tokių šalių, e, kurioms donorai skiria daugiau pagalbos. Ir Europos ir Vakarų Afrikos dėrybose tas klausimas buvo sprendžiamas. Tačiau akivaizdu, kad yra netitikimai šiuose srityse. Kalbant apie pagalbą priekybai, tarptautiniai donorai iš, išsivyščiusių šalių stengiasi, kad jų tikslai būtų gyvendinti kuo lengviau. Pavyzdžiui, Kinija padarė nuolaidų kasybos rytyje, nutiesė kelią, kad būtų lengviau galima išgauti įvairias medžiagas. Taigi reikėtų pranešime labiau pabrėžti, kad taip neturėtų būti, kad prioritetai turėtų atitikti besivystančių šalių vystimosi tikslus. Pabaigai Norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos minėjo komisija. Pritariu pranešimui, kad GSP, vykdant GSP reformą reikia išanalizuoti, kurioms šalims e, ji bus naudingiausia. Yra pateikta keletas alternatyvių pasiūlymų ir manome, kad kad bendroji lengvatų sistema yra svarbi ir jeigu panalizuosime vykusias diskusijas, tai pamatysime, kad Europos interesai buvo išsakyti ir ES darė spaudimą, kad būtų susitartas dėl laisvosios priekybos susitarimų. Besivystančių šalis e, turėtų pačios apsispręsti, bet joms yra daromas spaudimas, yra nustatomi terminai ir e, tas spaudimas kūriamas grasinant e, sumažinti lengvatas ir reikėtų turėti tai galvoje. O kalbant apie ekonominės partnerystės susitarimus, dėrybos dažniausiai tęsiasi ilgai ir mes ragintume komisiją elgtis lankščiau, nei elgesi dabar. Ačiū. Merci beaucoup. La... Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Mitchell. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegom už pranešimą, už dėkoju pranešėjai, už pranešimą, už visas įdėtas pastangas, dėkoju komisijos ir Konkordo atstovams. Vystimosi politika ir priekybos skatinimas. Šis klausimas varstomas jau senai, ponas Dėva yra iškėlęs kai kurių pasiūlymų, kurie padėtų skatinti priekybą besivystančiose šalise. Norėčiau paklausti komisijos štai ko. Ką daro komisija skatindama, skatindama nuosavybės prisėmimą? Tai yra, kaip mes suteiksime tom tautom vystyti savo priekybos pajėgumus. Ir tas nuosavybės buvimas irgi skatina priekybą. Pasižiūrėkime, pavyzdžiui, į Airiją, kaip Airija vystėsi. E, asme, e, žmonės mm, gavo žemės nusavybę ir galėjo tada, remdamėsi tą nusavybę, gaminti ir, ir pradėti prekiauti. Mano kolega O'Brien kalbėjo apie tai, kaip Haityje, pavyzdžiui, galima pasinaudoti mobiliaisiais telefonais bankininkystės paslaugų srityje, kur uh, bankai dar nėra pakankamai išsivystę. Žinau, kad jaunoji karta yra pasirengusi pasinaudoti visomis techninėmis galimybėmis ir ar e, kas yra daroma, kad būtų naudojamos pačios naujausios technologijos, pavyzdžiui, kuriant bankininkystės sistema, sistemas ten, kur jų dar nėra. Toliau e, verslo ciklai, prisitaikymas prie verslo ciklų. Socialiniai aspektai, visi šie dalykai irgi neturėtų būti užmirkš, užmiršti. Praėjusią savaitę buvo seminaras skirtas neįgaliesiems ir jų, jų vaidmenių, jų vietai besivystančiame pasaulyje. N punktas, kur kalbama apie priekybos skatinimą, suteikiant daugiau galimybių moterims, nes tai yra labai svarbu ekonominio ir socialinio vystimosi prasme. Kalbant apie priekybos gebėjimų uh, skatinimą. Ką komisija galvotų apie moterų didesnį vaidmenį šiuo aspektu? Labai norėčiau, kad komisija į tai atsakytų, kaip mes galėtume paskatinti verslumą ir šioje srityje. Dėkui. Norėčiau uh, ir aš pateikti keletą komentarų. Dėkoju ponui Svensson už, puikia, už puikų pranešimą. Jūs kalbate apie mokesčių rojus, apie žaliavas, taip pat apie tai, kad įmonės turi turėti socialinę atsakomybę. Aš manau, kad ta socialinė atsakomybė turi būti privaloma įmonės neturėtų galvoti, kad gali veikti neprisimdamos jokios socialinės atsakomybės. Toliau muitų pajamos ir jų muitų tarifai ir jų įtaka tų šalių ekonomikoms. Tarifų praktiškai negalima mažinti, nes tai turi labai didelį neigiamą poveikį tų šalių ekonomikai išsivyščiusiose šalise iš muitų tarifų gaunama nuo 5 iki 10 procentų pajamų, o, pažiūrėjau, Afga Afganistane arba Madagaskare 40 ar 50 procentų visų pajamų surenkama iš muitų tarifų. Taigi, mažinant tuos tarifus, e, tos besivystančios šalis netenka ir dalies savo pajamų. Taigi, turime užtikrinti jom veikimo laisvę ir šioje srityje, nereikalaudami iš jų muitų tarifų mažinimo labai staigiai ir labai drastiškai. Įmonės turi veikti atsakingai ir prisimti socialinę atsakomybę. Nigerijoje didelės multinacionalinės įmonės kenkia aplinkai, nesirūpina aplinkos išsaugojimu. Tokie dalykai turi būti sustabdyti. Pagrindinė įmonė turi būti atsakinga už bet, kokį, bet kokią žalą aplinkai, kurią, pavyzdžiui, žaliavų gavyba gali sukelti. Per pastaruosius, per paskutiniuosius 40 metų matėme, kaip įmonės tik išsikaša reikalingas žaliavas, visiškai nežiūrėdamos, kokią įtaką tai daro aplinkai ir tiesiog po to išvažiuoja iš to šalies. Dėkui, dabar sutiksiu žodį ponui Giorans. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkoju ponui Svensui už išsamų pranešimą. Jis e, čia atkreipia dėmesį į nemažai sričių, kurios yra svarbios prekybos srityje. Neturėtume nei pervertinti, nei, nei nepakankamai vertinti prekybos poveikio tokiom šalims. Tai tiesiog yra viena iš ekonominės politikos priemonių, kuria turi būti siekiama pasinaudoti kuo naudingiau gyventojams ir toms besivystančioms šalims. Afrikos valstybėse dažnai užmirštama taip vadinama neformalioji ekonomika. tai yra kaip ir įžanga, įvadas į tą formalėje tikrąją ekonomiką. Ta neformalioji ekonomika leidžia įgyti tam tikrą patirtį, susitaupyti šiek tiek lėšų, bet ir jai tarptautinė prekyba ir tai neformaliai ekonomikai tarptautinė prekyba kelia didelę grėsmę. Tie produktai, kurie pardavinėjami, parduodami toje neformalioje ekonomikoje, tai pavyzdžiui, tie, kas buvo Afrikoje, tikrai e, mato, kiek daug neformalios prekybos vyksta čia bedėja ir toje neformalioje prekyboje dabar e, didelė dalis e, prekiaujamų produktų yra ne Afrikos kilmės, o yra iš kitų valstybių. Taip pat iškyla ir kitų problemų susijusių su pinigų devalvacija vyko Bruselėje netaip seniai Kinijos ES viršūnių susitikimas, bet kai buvo e, pristatytos problemos, kai ES pristatė problemas, kokios yra m, priekybos rytie tarp Kinijos ir ES, e, tai kiniečiai nepriemė absoliučiai uh, E, jokios kritikos. Ir mes turėtume pagalvoti, e, puikiai suprasdami, kokios Afrikos šalise kyla problemos, turime pagalvoti, kaip geriau tą šalis apginti. Tai tikrai nėra taip lengva. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Afrikoje vyksta nemažai pozityvių dalykų, mm, ekonomika auga maždaug 5 procentais, daugiau negu didėja gimstamumas, taigi augimas yra pozityvus ir makroekonominė prasme Afrika geriau atsilaikė prieš ekonominę krizę. Uh Afrikos skolų krize irgi regis mm, yra nugalėta, vystosi, vyksta e, ekonomikos augimas ir mm, ženklai yra pakankamai optimistiniai. Bet kodėl tada Afrikos šalių e, dalis tarptautinėje prekyboje yra tokia maža? Todėl, kad nepakankamai e, išnaudojamas visas potencialas. Ir viena iš tokių galimybių tai yra priekyba pačioje Afrikoje, tarp Afrikos šalių. Čia turėtume tokią priekybą irgi siekti skatinti. Yra prieš keletą metų jau įsteigti atitinkami mechanizmai Ir čia turėtume mm, ne tik visą dėmesį skirti prekybos ryčiai, bet ir vystimosi uh, aspektams. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra uh, jautrių pažeidžiamų rinkų apsauga tose valstybėse. Ir Bilas, Bilas Clintonas Amerikos senate, kai buvo paklaustas e, dėl žemės ūkio problemų, e, sakė, kad jis prisima atsakomybę dėl to, kas įvyko Haityje. E, tai yra, kad ten praktiškai sužlugo žemės ūkis, nes nepakankamai uh, apsaugos buvo užtikrinta žemės ūkiui. Taigi, e, turime suteikti tą pagalbą tom valstybėm, tą, tą apsaugą, kad jos galėtų vystyti savo ekonomikos sektorius. Mum irgi reiktų e, pagalvoti apie tai, ar europiečiai pakankamai atsakingai žiūri į visus šiuos aspektus. Dėkui po to, ponė. E, dėkui dabar žodis poniais Argentinį. E, Tris minutės, mes šiek tiek atsiliekame nuo tvarkaraščio. Um, uh, Ačiū pirmininkė. Man visada tokias diskusijas dėl priekybos ir vystimosi patinka pradėti nuo Lisabono sutarties arba dėl Europos e, Sąjungos e, veikimo sutarties. Ši veikla netu, neturėtų kaip nors neigiamai paveikti mūsų vystimosi tiksloj, o tai yra tvarus skurdo išnaikinimas priekyba yra neatskiriama e, priekybos ir vystymosi dalis ir e, taip pat prisideda prie tos galimybės išnaikinti skurdą. Kalbant apie priekybą, kartai žmonės sako, kad tai ne užsienio reikalai, bet mes galime pasakyti, kad tai būtent užsienio reikalai. Taigi norėčiau e, padėkoti pranešėjui už puikiai parengtą pranešimą, kuriame uh, aiškiai nurodyti trūkumai ir tai, ką mes dar galime padaryti. Bet šis parlamentas praėjusiais metais aptarė visą bendrą priekybos politiką, o dabar mes diskutuojame apie priekybos politiką e, vystymuisi. Jeigu pirmą kartą būtų tinkamai atliktas darbas, dabar jo nereikėtų kartoti norėčiau padėkoti ir savo, nes jūs ką tik balsavote už mano pranešimą, kad Europos partnerystės susitarimas su e, Vakarų Afrika neturėtų būti ratifikuoti šiame parlamente. Dėkuoju už jūsų paramą. Europos parlamento vystimosi komitetas yra tos nuomonės, kad šis susitarimas nėra naudingas Afrikos valstybėms. Komisija teigia, kad prekybos kliūčių mažiausiai išsivyščiusioms valstybėms narėms dėl žaliavų nėra. Gal ir teisingai pasakėte, tačiau dauguma besivystančių šalių vis dar prekiauja žaliavomis ir joms vis dar nėra lengvatų, kad galėtų perdirbti tas žaliavas. Analizuojant mūsų investicijų politiką, būtų galima pasakyti, kad mažiausiai išsivyščiusios šalys ir kitos besivystančios šalys neskatinamos pradėti tų procesų perdirbimo, kad būtų galima sukurti darbo vietų ir gauti daugiau pajamų, nes visada naudingiau prekiauti apdirbtomis ap, produktais, nei žaliavomis. Kalbant apie biokūrą, bio tai jau yra žaliava, kadangi labai dažnai besivystančiose valstybėse narėse kuras nėra gaminamas. Dar keletas pastabų Atvirai kalbėkime. Kol 5, liks 5 procentai biokūro Europoje ir šis reikalavimas, mes grobsime žemės, mes dalyvausime tame. Pirmininkė, pereisiu prie paskutinės pastabos. Jums liko tik 38 sekundės, sako pirmininkė. Reikia dar aptarti daug dalykų, mes jų supratome. Ačiū pirmininkė, sakiau prelegentė. Norėčiau priminti, kad esu šešėlinė pranešėja žaliųjų frakcijos vardu. Pone Noisi, trys minutės skiriama jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Svensenui, pranešėjui. Manyčiau, kad Mičin, Gorens ir Sažentinė pastabos buvo absoliučiai būtinos. Norėčiau padėkoti komisijai už jų pasisakymą. Buvo šiek tiek abejotinų dalykų. Pagėdaučiau, kad abi institucijos kalbėtų aiškiau Žinoma, daug dalykų, kurie buvo pasakyti, liko tarsi šešėlyje, o tai yra labai svarbus mūsų vystimosi politikos uždaviniai. Ponas Gerens teigia, kad nereikėtų e, analizuoti tik priekybos ES priekybos atstovų nuomonės reikėtų žiūrėti, ko reikia ir besivystančiams šalims. Europos neseniai vyko ES ir AKR valstybių posėdis. Buvo kalbama apie partnerystės susitarimus. Mums reikia, kad, kad aptarti visus partnerystės aspektus, kad šalis galėtų dalyvauti lygiamis teisėmis. Mums reikia, kad vystimosi politika būtų suderinta ir vienodomis sąlygomis kalbėdamėsi su partneriais mums reikia aptarti visus šios dalykus, kas kol kas nedaroma. Suprantama, reikia išspręsti daug dalykų. Svarbu ir priekyba svarbi, bet svarbi ne tik jos kiekybė, bet ir kokybė. Reikalingi kriterijai, kurie padėtų nu, išsiaiškinti, ar su savo priekybos pagalba kovojame su skurdu. Reikia mums kitokių kriterijų, kurie galėtų padėti išmatuoti ir kitus tikslus. Tai ir mikrofinansavimą, ir moterų vaidmenį, kuris yra labai svarbus ir buvo paminėtas, bet per mažai buvo kalbėta apie partnerystės susitarimus ir mm, bendrasias lengvatas šiuos dalykus reikėtų aptarti detaliau ir mūsų reikė, komitetui reikėtų sustiprinti tuos dalykus, kurie yra paminėti pranešime. Ir dar keli klausimai. Komisija kalbėjo apie mokesčių rojus, kad su jais reikia kovoti, aktyviai kovoti. Apie ką jūs kalbėjote tiksliai? Mes ir anksčiau dirbome, bet kaip galėtume dirbti aktyviau ateityje? Dėkui. Dabar suteiksiu žodį ponui Svensson. Labai trumpai, prašom. Tack så mycket, fru ordförande. Tack för alla kloka synpunkter. Ačiū pirmininkė, ačiū už visas protingas nuomonės ir indėlį. Tik norėčiau priminti, kad INTA komitetas pateiks dar daugiau informacijos ir visa tai, kas buvo paminėta šiandien, tikriausiai bus įtraukta į tą antrąją dalį. Suprantama, galime pasidžiaugti tuo, kas jau pasiekta, tačiau nemanau, kad uh, nereikėtų kartoti tų dalykų, kurie yra teisingi ir svarbus. Pavyzdžiui, kad partnerystėje susitarimai būtų sudaromi vienodomis sąlygomis, reikėtų kritikuoti mokesčių rojus ir net jeigu Kimberly procesas netlieka tokios svarbaus vaidmens tarptautinėje priekyboje, reikėtų kalbėti apie žmogaus teises. Ir gavybos sektorius taip pat yra labai svarbus, taigi visa, kas buvo pasakyta, yra labai reikšminga. Tačiau dėrėtų pridurti, kad daug paminėtų dalykų jau yra įtraukta į pranešimą. Mes suprantame, kad neturėtume susitelkti tik į skurdžiausias valstybės, bet iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti ir į daugelį kitų aspektų. Žinau, kad trūksta laiko, taigi kalbėsiu trumpai. Suprantu, kad pagalba priekybai yra labai svarbus klausimas kiniečiams, Labai dažnai jie tuo pasinaudoja dėl savo investicijų stiprinimo, ne dėl vystymosi pagalbos. Taigi dar kartą dėkoju visiems už labai protingas pastabas. Ačiū, ponė Svensson. Dėkui. Dabar penkioliktas mūsų darbo tvarkės punktas. Tai yra daugiametės finansinės programos susijusios su ES bendradarbiavimo su bendradarbiavimu su Afrikos, Karibų ir Ramio vandenino valstybėmis bei užžiūrio šalimis. Žinote, kad šitas finansavimas iš Europos plėtros fondo nėra iš ES biudžeto. Tikimės, kad situacija keisis 2020 metais ir dėl tos priežasties mes parengėme pranešėją savo iniciatyvą E, pa, pat, e, parengėme pranešimą savo iniciatyvą. Ponas Patris Tirolje šį pranešimą parengė ir iškart jam suteiksiu ir žodį. Prašom. Dėkoju, ponė, ponė pirmininkė. Keletas žodžių dėl mūsų pozicijos, kai kalbame apie dėrybas susijusios su Europos plėtros fondu. Tai yra pagrindinis ES užsienio paramos instrumentas. Parlamentas neturi teisės tose dėrybose dalyvauti, nes, kaip žinote, kaip tik pasakė pirmininkė, e, Europos plėtros fondas finansuojamas ne iš ES biudžeto. Tikimės, kad vėliau situacija pasikeis. Mes parengėme ambicingą tekstą, siekdami e, pritraukti kuo daugiau paramos ir siekdami, kad taryba ir komisija išgirstų mūsų balsą. Dėrybos dėl e, kitos daugiametės programos dar nesibaigė, kaip žinote bet situacija tiesiog šiek tiek aiškėja, kai kalbame apie 11 Europos plėtros fondą. Ponas Van Rompėjus dėja nieko gero nežada, nes nori sumažinti 10 procentų sumą, kurią komisija siūlė šio, šiam fondui. dėja tai labai neigiamai paveiks mūsų bendradarbiavimą su AKR šalimis. Mes norime, kad e, tai neįvyktų, nes mūsų siekius padėti AKR šalims remia du trešdėlį ES piliečių. ES dabar vykdo vystimosi politikos reformą. 15 metais reiks iš naujo apibriežti ES vystimosi politikos prioritetus. Ne, nenagrinėsiu išsamei to, ką pateikiau savo pranešime, paminėsiu tik keletą punktų. Pirmiausia, šio Europos plėtros fondo įtraukimas į ES biudžetą. Mes norėtume, kad nuo 2020 metų taip atsitiktų, bet dabartinė ekonominė krizė, nežinau, ar leis mums tą patrau, padaryti. Toliau diferenciacijos procesas, e, principas šiame fonde iš pradžių aš nežiūrėjau optimistiškai į tokią galimybę. Pybalks, komisaras Pybalks paminėjo, kad šio principo įtraukimas į šį fondą nereikš nacionalinių vokų nutraukimo. O tai yra labai gerai, nes mūsų pagalba turės pridedamąją vertę tose valstybėse ir prisidės prie neligybės tolesnio naikinimo. Turiu galvoje mokesčių, socialinių paslaugų sistemas ir tie nacionaliniai vokai, jų buvimas išlieka labai svarbus, kokio lygio jie bebūtų. Toliau privatus sektorius, e, pokyčių programų e, vystimas naujasis mechanizmas pirmiausia e, turėtų siekti uh, išvesti besivystančių šalių gyventojus iš skurdo. Čia mes turime orientuoti savo uh, prioritetus į privatų, smulkų vietos sektorių. Ir norime, kad komisija kuo greičiau atliktų nepriklausomas uh, studijas E, kaip būtų galima e, veiksmingai kovoti su skurdu. Manau, kad komisijos pasiūlymai šioje srityje yra tinkami, ypač turint galvoje AKR šalių ir komisijos partnerystę. E, kalbant apie strateginius dokumentus atskiroms valstybėms, reikia skatinti politinį dialogą su AKR šalimis, tinkamai atsižvelgiant į tų šalių norimus prioritetus. Taip pat turime neužmiršti ir socialinio aspekto ir labai didelį lėšų trūkumą socialinėje srityje pagal dešimtąjį Europos plėtros fondą ir norėtume priminti komisijai ir tarybai, kaip svarbu, kad 20 procentų šio fondo lėšų būtų skirta socialiniai e, ir sveikatos sryčiai. Reikia, kad finansinio programavimo, finansinės programos atsižvelgtų į visus aspektus, kad tinkamai būtų e, įgyvendinti a, e, gyvendintos asociacijos sutartis. Mes šiandien norime sukurti tokią partnerystę, kuri leistų užtikrinti tvarų AKR šalių vystimasi, e, atsižvelgiant į klimato kaitą ir skatinant regioninį bendradarbiavimą. Gerbiami kolegos, laukiu jūsų komentarų, pasiūlymų ir esu pasirengęs bendradarbiauti e, su visais norinčiais, taip pat ir su komisija. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį ponui Giorens. Dvi minutės, nes labai neturime laiko. Turime nagrinėti kitą mūsų darbo tarkės punktą. Taigi, ponas Giorens, dėkui e, pranešėjas sakė, kad laukia kolegų komentarų ir klausimų. kalbant apie finansavimą ir finansinės programas, aš manau, kad ES nesilaiko savo įsipareigojimų. Septintais metais buvo primtas įsipareigojimas e, numatyti pusę procento BVP vystimosi pagalbai, bet tas nėra daroma. visos dotacijos, kurios teikiamos šioje srityje, tikrai yra per mažos. Ir visi anksčiau numatyti įsipareigojimai, ko gero, nebus įvykdyti, nes praktiškai mm, turint galvoje dabartinę situaciją mes tikrai išduosime tas valstybės. Aš kreipiausi į biudžeto komitetą protestuodamas dėl tokių e, planų ir mes parlamentas turime aiškiai pasakyti, kad e, pagalba vystimuisi turi būti finansuojama pagal mūsų ankstesnius įsipareigojimus, nes tai reiškia ir neigiamą poveikį demokratijos vystimuisi tose šalise ir apskritai nebuvimą pakankamų priemonių siekiant skatinti vystimasi. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijai dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Man tenka nelengvas uždavinys keletą dalykų paminėsiu, kadangi laiko visai nedaug, turiu tik dvi minutės. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tą paramą, kurią matome jo pranešime komisijos pasiūlymams. At, e, kolega, kuris atsakingas už bendradarbiavimą su užjūrio šalių teritorijomis, šiandien dėja negalėjo dalyvauti, nes yra išvykęs. pakomentuosiu punktus tą tvarką, kurią pranešėjas juos išdėstė. Pirmiausia, dėl EPF įtraukimo į ES biudžetą. Mes pritarėme pranešėjo pozicijai, siūlome išlaikyti 11 fondą dabar nieko nekeičiant, o tada iki 20 metų pasirenksime tam, kad EPF būtų įtrauktas į ES biudžetą. Mes e, čia taip pat pabrėžėme savanoriškumo principą. Euh, bon, concernant la... Kitas komentaras - diferenciacija. Komisaras Pibalks patvirtino, kad yra numatomi taip vadinami nacionaliniai vokai AKR šalims, kurios to pageidaus Ir tą numatydami mes atsižvelgsime į įvairius kriterijus, kurie yra numatyti, taip pat į valdyseną, į e, tų valstybių pažeidžiamumą į, ir į kitus aspektus. Kai bus numatomos lėšos pagal 11 EPF, Ir čia pagrindinių ramščių ir toliau liks kotonų susitarimas. E, diferencijuotas požiūris nėra e, naujas požiūris, bet dėl jo kylo aktyvios diskusijos. Mes e, stengsimės remtis kotonų susitarimais O kalbant apie 14-20 metus, e, AKR šalis ir toliau galės naudotis Europos plėtros fondu. Kalbant apie lėšų telkimą ir įvairių e, lėšų naudojimą vienu metu, mes norime tuo pasiekti, kad mm, būtų galima pritraukti vairių lėšų. Vyksta studijos, kaip efektyviau šią priemonę ateityje panaudoti. Toliau lėšų telkimas pagal temas. Jei, komi, jei pirmininkė nori, kad jau baigčiau, tai ir baigsiu. Atsiprašau, sako pirmininkė, bet mes labai neturime laiko. Žodis ponui Mitchell. Dvi minutės. Čia prasme. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai trumpai kalbėsiu. Noriu padėkoti Čarlzui už šį darbą. Aš tiesiog noriu iškelti klausimą, kadangi su mumis yra komisijos atstovai. Suderinamumas ir koordinavimas yra du labai svarbus lygiaverčiai dalykai, bet kaip užtikrinti suderinamumą ir koordinavimą. Galbūt Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai galėtų prisidėti prie šio klausimo sprendimo. Šį klausimą jau esame kelę praeitįje. Europos komisija ir Europos parlamentas gali teikti pasiūlymus, tačiau e, ministrų taryba nėra atskaitinga nacionaliniams parlamentams ir gali ignoruoti šios klausimus. Jeigu nacionaliniai parlamentai dirbtų kartu, taip pat ir su Europos parlamentu, tai mes galėtume paspausti tarybą imtis veiksmų dėl didesnio suderinamumo ir koordinavimo. Ir tai padėtų paskatinti vystimasi ir pagerintų situaciją besivystančiame pasaulyje. Galbūt komisija galėtų pagalvoti, kaip būtų galima geriau koordinuoti darbą su nacionaliniais parlamentais. Galbūt reikėtų suorganizuoti du kart per metus įvairius susitikimus su nacionaliniu parlamento atstovais šiems klausimams aptarti. Pirmininkė, dėkoju, ponė Tirolian, jums dvi minutės apibendrinti diskusijas. Pone pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Kaip žinia, mes svarstėme darbo dokumentą, išklausiau įvairių pastebėjimų, komentarų. Ponas Giorens labai stipriai pasisakė ir aš norėsiu su kolega vėliau pabendrauti, stengiantis įtraukti jo pasisakymą į dokumento projektą. Aš iškėliau keletą probleminių klausimų. Vienas iš jų yra susijęs su diferencijavimu. Visos šalis turėtų turėti galimybę gauti finansavimą. E, anksčiau mes įsivaizdavome situaciją kitaip. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra tas, kad aš stengsiuosi dirbti kartu su kolegomis, kad dokumentas būtų parengtas ir atspindėtų parlamento poziciją. Tiek aš galiu pasakyti apibendrinamas diskusijas, dirbsime tęsime darbą ir tikiuosi, kad iki sausio mėnesio aš pristatysiu Jums kur kas detalesnį ir išsamesnį dokumentą. Ačiū. Šimet dėkoju. Dabar džiaugiuosi, kad į mūsų komiteto posėdį antrąjį kartą atvyko ponia Erato Kozakų Markulis, yra, jinai yra Kipro užsienio reikalų ministras. Jis yra Kipro užsienio reikalų ministras. Ir šiandien mes aptarsime sąjungos vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Katrin Ashton pateiktą užsienio reikalų tarybos vykusios 2012 m. spalio 15 d. vystomojo bendradarbiavimo ataskaitą e, per šią per šį ministrų susitikimą buvo kalbama apie e, vystomąjį bendradarbiavimą ir buvo e, patvirtinta, išvados buvo patvirtintos be didelių diskusijų. kalbant apie situaciją po 2015 metų ir Europos pilietinės ir pilietinės visuomenės ir vietos institucijų e, aktyvų dalyvavimą tvirtinsime savo pranešimus 13 metų pavasarį. Kalbant apie vystimosi finansavimą, noriu čia išreikšti tam tikrą susirūpinimą, nors ir planuojama didinti paramą vystimuisi iki 0,7 procentų nuo BVP 15 metams, daugelis valstybių priėmė sprendimus visiškai netitinkančius šio ketinimo šių norų. Dėl to parlamentas norėtų siūsti, ketina siūsti laiškus e, visų valstybių vystimosi ministrams, kviesdamas neatsisakyti šio noro. Dabar suteiksiu žodį Kipro užsienio reikalų ministrei. Pone pirmininkė, garbus Europos parlamento nariai, džiaugiuosi, kad galiu Catherine Ashton vardu informuoti Jūs apie užsienio reikalų tarybą ir tos tarybos išvadas. Taryba vyko 15 spalio Luksemburgė. Tai buvo puikia proga aptarti politinės ir politinius ir strateginius aspektus ir norėčiau pasinaudodama progą padėkoti išorės e, tarnybai ir komisijos direktoratams už šio posėdžio parengimą. Per vykusią ministrų tarybą turėjome galimybę įvertinti tai, kas nuveikta labai svarbiose užsienio politikos sritise, tai yra ES parama e, besivystančioms valstybėms. Mes taip pat turėjome galimybę dalyvauti diskusijose dėl vieno iš pagrindinių politikos klausimų, tai yra to, kokia bus mūsų strategija po 2015 metų. Tai peržengia vystimosi politikos ir vystimosi bendradarbiavimo politikos rėmus. Ir pirmiausia, e, čia kalbėjome apie tai, kokios ateities norime ir kaip ją galime bendrai pasiekti. Ir mes tikimės, kad ir mes, ir jūs dar ne vieną kartą prie šių klausimų grįšime per ateinančius metus. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiais klausimais. Prieš pereidama prie pirmo darbo tvarkės uh, e, punkto vyriausiai galiotinė užsienio reikalams sakė, kad užsienio reikalų tarybos ateityje vyks kaip atskiros pusės dienos, kaip atskiri pusės dienos susitikimai. To prašė ir Europos parlamentas, ir kai kurie ministrai. Ir ateityje tie susitikimai taip ir vyks. Dabar norėčiau pakalbėti apie programą įgyvendinus tūkstantmečio vystimosi tikslus, tai yra po 2015 metų ir toliau tolesnė veikla susijusi su Rio plus 20. Vyriausiai galiotinė pabrėžė, kad ir toliau planuojama skirti didelį dėmesį šiems aspektams, siekiant nustatyti bendrą ES požiūrį vystimosi tikslams po 2015 metų ir nustatyti tolesnę veiklą susijusią su aukščiausio lygio sustikimu Rio plus 20, kuris buvo šių metų birželio mėnesį. Taigi, valstybės narės gavo pasiūlymą dėl tolesnio vystimosi tikslais po 2015 metų. Čia e, vyriausiai galiotinė pabrėžė, kaip e, puikiai vyksta bendradarbiavimas su komisarais Potočniku ir Pibalks ir toliau kreipėsi į e, komisarus, kad jie per rugsėjo mėnesį vyksta, vykstantį sustikimą nubrieštų tolesnius tūkstantmečio vystimosi tikslus. gegužės mėnesį, 13 metų gegužės mėnesį laukiama aukšto lygio ataskaitos. E, rugsėjo mėnesį vyks atitinkama asamblėja ir yra darbo grupė, kuri skirta tvaraus vystimosi tikslams. Toks pasiūlymas buvo iškeltas Rio susitikime. Taip pat buvo pabrėžiama, kaip svarbu toliau susitelkti ties skurdo mažinimu, uh, ir ties tūkstantmečio vystimosi tikslų atnauinimu, kurie, e, kurių pagrindinis tikslas turi būti augimas, e, valdymas, žmogaus teisės, tvarumas, geras gamtinių išteklių tvarkymas. Per diskusijas e, kuriuose dalyvavo visos 27 valstybės narės, buvo apsikeista nuomonėmis. Aš čia smulkiai neminėsiu, kas kokias pozicijas išsakė, bet noriu paminėti, kokios pagrindinės temos buvo minimos. Pirmiausia, ministrai pritarė pagrindiniams prioritetams, kurie buvo nubriežti. Tai yra nauji tūkstantmečio tikslai remiantis trim ramščiais. Tai yra tvarus vystimasis, ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis, taika ir saugumas ir aspektai susijęs su valdysena. Tai yra ir toliau kova su skurdu, tačiau į tą taip pat įtraukiant ir kitus aspektus, kurie susijęs su tvariu vystimusi kai kurie ministrai e, norėjo, kad tikslai būtų suformuluoti aiškiai, paprastai ir suvokiamai, kiti ministrai norėjo, kad tikslai atspindėtų įvairių sektorių sąsają - vanduo, energetika, maistas ir taip toliau. Ir aišku, taika, saugumas, demokra, demografinių problemų sprendimas, migracija, klimato kaita, valdysena ir žmogaus teisės. Daugelis ministrų taip pat pabrėžė, kad labai svarbu į visus šios procesus įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas ir pačią visuomenę. Ketvirta, daugelis ministrų pabrėžė, kad reikia siekti universalių tikslų, kurie yra svarbus visom šalim, bet tų tikslų siekis turi būti pritaikytas prie nacionalinio ir regioninio konteksto ir konkrečių valstybių situacijos. Kalbant apie donorų ir recipientų santykius, e, kuriais remiasi dabartiniai tūkstantmečio tikslai, turi būti pakeisti labiau subalansuotais ir globalesniais tikslais. Ir galiausia, nemažai ministrų pabrėžė tai, kad nauji tūkstantmečio tikslai turi e, skirti dėmesį šalims, kurios yra ypač jautrios, ypač pažeidžiamos ir kuriuose vyksta konfliktai. Čia buvo remiamasi paramos efektyvumo ataskaita pateikta 2011 metais. Ministrai taip pat išsakė e, norą, kad būtų bendra ES pozicija ir norėjo, kad visame šiame procese išorės tarnybai būtų suteiktas dar svarbesnis vaidmuo, pabrėždami, kad ES pozicija turi būti nustatoma glaudžiai bendradarbiaujant su ES pagrindiniais užsienio partneriais ir mm, šalių grupėmis, ypatinga dėmesį skiriant strateginiams partneriams, G77 šalims ir mažiausiai besivystančiom šalims bei E, Afrikos valstybėmis komisaras Pibalks ir kai kurie ministrai pasiūlė, kad po kad tūkstantmečio vystimosi tikslai po 12 metų ir jo tolesnė veikla e, būtų atsirastų 13 metų vienoje iš ministrų tarybų darbo tvarkių. Toliau buvo kalbama apie paramą besivystančiom šalim. E, yra jungtinis komunikatas šiuo klausimu parengtas vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė pasiūlymus, kurie numatyti tame bendrame komunikate, siekiant bendresnio ES požiūrio. Norima užtikrinti, kad ES pasinaudodama visomis turimomis priemonėmis skatintų politinę laisvę, ekonominę dalyvavimą ekonominėme gyvenime dalyvavimą darbo rinkoje ir remtų besivystančių šalių pereinamuosius ekonomikos ir socialinius pereinamuosius procesus. ES turėtų tobulinti metodus, kuriais teikia savo paramą, kad būtų galima siekti tvaresnių rezultatų ministrai pabrėžė, kaip svarbu skirti pakankamą dėmesį pereinamojo laikotarpio visuomenėms. Čia necituosiu visų ministrų pasisakymų, tik pabrėšiu, į ką jie atkreipė didė, didžiausią dėmesį. Ministrai pabrėžė, kad patirtis, kurią ES turi, gali būti sėkmingai panaudota numatant ES politiką pereinamojo laikotarpio šalims. Kompendiumas yra labai naudinga priemonė ir ją reiktų remtis dar labiau. Pereinamojo laikotarpio procesai įvairiose valstybėse skiriasi ir reikia atsižvelgti į kiekvienos valstybės situaciją, į ES partnerių šalių poreikius ir prioritetus. Taip pat buvo siūloma pakeisti požiūrį daugiau už daugiau, požiūrių mažiau už mažiau tom šalims, kurios nevykdo prisimtų įsipareigojimų. Ministrai taip pat pabrėžė, kaip svarbu teikti techninę paramą ir skatinti gebėjimus. E, tai tokie instrumentai kaip TAEX turėtų būti naudojami plačiau ir veiksmingiau ir galiausia buvo pasisakyta už geresnį ES koordinavimą, už bendras programas, bendras misijas. Vyriausiai galiotinė apibendrino diskusijas ir pasiūlė, kad atsižvelgiant į ministrų diskusijas, turėtų būti parengtos tarybos išvados. Dabar išvadų projektas yra rengiamas. Ir trečiasis darbo tvarkės punktas buvo Europos e, Sąjungos m, požiūris skatinant atsparumą. Vyriausioji įgaliotinė pristatė situaciją, paminėdama maisto krizę Sahelyje ir Afrikos kyšulio e, situaciją. Jis pabrėžė, kad čia reikia šioje srityje, skatinant atsparumą, irgi reikia turėti ilgametę e, programą, kad būtų vietos e, struktūros, kurios E, reikš, e, kurios leistų spręsti e, klimato kaitos ekonominės krizės apsirūpinimo maistu problemas. Buvo kalbama apie ES krizių platformą, paminint keitimos informaciją ir ankstyvojo įspėjimo sistemas. Buvo pateikti išsamus pasiūlymai šioje srityje, ypač e, kalbant apie kaštų efektyvumą, skatinant atsparumą ES šalėse partnerėse. Tai yra, kad reikia stengtis numatyti krizės, turėti e, numačius netidėliotino reagavimo priemonės ir stiprinti parengties ir reagavimo gebėjimus. Ministrai taip pat ir e, Kip, e, taip pat ir busimos ir esamos šalių pirmininkių ES taryboje išsakė savo nuomonės, pabrėždami, kaip svarbu programavimo laikotarpiu išlaikyti lankstų požiūrį, maisto saugumas, rizikos vertinimas, e, priemonių taikymo, kaštų efektyvumas. Visi šie aspektai buvo pabrėžti ministrų debatuose. Įgaliotinė užsienio reikalams e, e, kalbėjo apie savo paskutinį vizitą į Magodišą, į Somalį, kur reikia bendresnio ES, bendresnių pastangų, stiprinant šios šalies atsparumą ir prisidedant prie maisto krizės sprendimo toje šalyje. Tiek norėčiau pasakyti, dabar laukiu jūsų klausimų ir, komuna, ir komentarų. Dėkui, ponė ministrė, dabar sutiksiu žodį ponui Kašmarek. E, Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę su Jumis susitikti. Tokie tradiciniai sustikimai pirmininkavimui artėjant į pabaigą yra labai sveikintini ir laukiami. Aš turiu klausimą. Pone Žoly pačioje pradžioje pasakė vieną pastabą ir išvadose dar kartą matome patvirtinimą, kad kad e, mes būsime įtraukti. Tai taip pat yra įtraukta į šių metų birželio mėnesio 29 dienos deklaraciją. Man pasirodė, kad nuo birželio iki spalio nelabai daug kas atsitiko, kas priartintų mus prie šio tikslo pasiekimo. Aš labai džiaugiuosi išvadomis, bet mane neramina, ar mums pavyks pasiekti šios tikslus nes jūs dar kartą tai patvirtinate ir tai yra politinio pobūdžio deklaracija, bet ar mums pavyks pasiekti tų tikslų? Todėl noriu užduoti Jums štai tokį klausimą. Ar Jūs išvelgėte galimybių šiam tikslui pasiekti ir kaip realu mums yra pasiekti šį e, tikslą? Kitas dalykas, taryba prieėmė sprendimą dėl trumpalaikių vizų Aš e, lankiausi žaliojo kyšulio e, žaliajame kišulyje. Šis susitikimas buvo labai svarbus e, šiai šaliai ir jis sutapo su penktosiomis partnerystės tarp ES ir žaliojo kyšulio sustarimo metinėms. Kartais ES Mes ne, vis, ne visai įsivaizduojame, kaip mūsų partneriai e, suvokia tokių susitarimų svarbą. Ir aš pats asmeniškai patyriau, kiek daug entuzijazmo esama šalyje ir kaip gerbiama yra ES žaliajame kišulyje ir kitose šalyse. Taigi aš norėčiau padėkoti tarybai už šio sprendimo patvirtinimą. Ačiū dabar ponas Berman. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. Aš dėkoju už tokį išsamų e, sustikimo pristatymą. Labai įdomu buvo išklausyti jūsų pasisakymo, šiek tiek galbūt ironiška, bet Europos vyriausybės bendrai pasiekė recesiją, papuolė į recesiją, tai padidino neligybę tarp mūsų piliečių, o tuo pat metu užsienio reikalų ministrai ir vystimosi ministrai juk supranta, kad siekiant kovoti su skurdu reikia mažinti skirtumus ir mažinti tą skurdo lygį e, valstybėse narėse. Taigi man tai atrodo ironiška. Ir toks sąryšis matomas labiau už Europos negu kad Europoje. Bet e, greta to noriu pasakyti, kad nebuvo sunku susitarti dėl pagrindinių principų, dėl augimo, žmogaus teisų, lygybės, tai yra augimo ir tvarumo veiksniai. Šis principas yra labai svarbus, kalbant apie vystomą bendradarbiavimo priemonę, dėl kurios mes daromės. Ir aš tikiuosi, kad tarybai pavyks rasti sutarimą ir sprendimą šiuo klausimu. Žinoma, mes svarstysime šios priemonės konkrečias detalės, bet tikiuosi, kad klausimas bus išspręstas paprastai. Aš turiu klausimą. Mes sutarėme dėl pačių principų, bet išlieka didžiulė su biudžetu susijusi, susijusi problema. Deramasi dėl daugiametės finansinės programos. Dabar biudžetas dėl Europos plėtros fondo yra su tuo susijęs, todėl kyla rizika, kad bus sumažintas finansavimas vystomosios politikos kryptims. Taigi Europos plėtros fondas ir vystoma bendradarbiavimo priemonė gali nukentėti nuo biudžetinių suvaržymų, kuriuos patirime ES. Kokia yra jūsų nuomonė, požiūris ir kokiosgi diskusijos vyksta ministrų rate e, dėl šio klausimo. Ačiū. Ir taip dar norėčiau pridurti. Daugelį valstybių narių yra bandoma sumažinti finansavimą Europos plėtros fondui. Mano paties šalyje, Niderlanduose, biudžetas buvo sumažintas beveik 25 procentais. Mane tiesiog neramina, labai neramina tokia situacija. Dėkuoju, dabar ponas Gerins. Dėkuoju. Aišku, niekaip mums nepavyksta nekalbėti apie finansus. Mano prieš tai kalbėję kolegos tą darė ir aš irgi pakalbėsiu apie finansus. Pone ministrė, kuri mums paaiškino, e, kaip vyko ministrų taryba dėja neatspindi, ko gero, visos situacijos rimtumo. Situacija dabar per pastarosius du metus pasikeitė, nes kalbant apie įsipareigojimus ir tikslus po 2015 metų, Mes turime niekada neužmiršti, kad turime siekti, kad mūsų vystimosi paramos politika būtų kuo efektyvesnė. Bet kai skaitau to spalio 15 dienos ministrų tarybos posėdžio išvadas šeštame punkte, randu tokią frazę, kuri mane stebina, nes ją reikia į ją reikia įsiskaityti. Ministrų taryba sunerimusi pažymi, kad e, lygis pagalbos vystimuisi sumažėjo, bet ES yra didžiausia tokios paramos teikėja pasaulyje. Kol kas nieko naujo. Ir čia Toliau minima vadovų taryba, Europos vadovų taryba, kuri 29 birželio priminė, kad ir toliau e, siekia laikyti savo įsipareigojimų, kad tai pagalbai bus skiriama 0,7 procentai nuo BVP. Bet kas vyksta realiai, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Tai nieko bendro su tais įsipareigojimais neturi. kai kurios valstybės sumažino tam skiriamas išlaidas ir nacionaliniu mastu ir savo įmokas į Europos vystimosi fondą ir tuo būdu mažėja vystomojo bendradarbiavimo priemonė. Taigi, skirtos lėšos mažėja, o šiuose išvadose, kaip ir sakoma, kad iki 15 metų planuojama įvykdyti įsipareigojimą skirti 0,7 procentus BVP. Tai tiesiog yra, atleiskit man už žodžius, pasityčiojimas iš žmonių. Sakoma, kad tos e, sumos bus didinamos, kai jos yra mažinamos. Ir tada e, mes niekaip ne, negalime nuslėpti to, kad Europa šioje srityje žengia žingsnį atgal. Tai iš tiesų yra neprimtina. Ir aš norėčiau žinoti, ką apie tai galvoja ponia Ašton, kuriai jūs čia atstovaujate. Norėčiau žinoti, ką jinai padarė, kad primintų valstybių vadovams ir vyriausybių vadovams, kad jie nesilaiko savo įsipareigojimų, kuriuos prisėmė 12 metų birželio mėnesį per vadovų susitikimą. Tuo būdu Europos politika gaunasi visiškai nebenusekli, nukrypsta mano prisimtų įsipareigojimų. Pone Ešton, aš suprantu, kad turėtų, siekdama įtvirtinti savo didesnį vaidmenį, siekti pasirašyti e, Europos siekti Europos konsensuso e, paramos vystimui įsisrityje, o mes tada, parlamentas, parodysime, kad ją remiame šiose jos pastangose. Tikiuosi, kad Europos parlamentas uh, per ateinančias dienas ir savaitės nei per žingsnelį neatsitrauks nuo savo pozicijų. E, turiu galvoje ministrų deklaracijos šeštąjį punktą, kuriame kalbama apie valstybių narių įsipareigojimus e, dėl vystimosi pagalbos, e, kuri turi siekti 0,7 procentus BVP E, tie įsipareigojimai buvo priimti birželio mėnesį ir regis jau spalio mėnesį jie buvo paneigti. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį gerbiamai ministrai, kad neatsakytų į trijų mūsų kolegų klausimų. Uh, uh Pirmiausiai norėčiau pradėti nuo E MFF dėrybų dėl finansinės perspektyvos. Suprantama, visi žinome, kad Europos vadovų taryba e, prieš kelias savaitės neprieimė sprendimo. O kita Europos vadovų taryba bus surinkta kitų metų pradžioje, sausio mėnesį ir ją sukvies Europos vadovų tarybos pirmininkas ponas Van Rampojus. Ir bus siekiama susitarimo dėl finansinės perspektyvos paketo. Suprantama, esant ekonominiai kriziai, visi žinome, kad e, su kuo susidurėme ES, kad tai ekonominė krizė, kad reikia daryti kompromisus Ir į tuos kompromisus reikia atsižvelgti. Taigi, esama įvairių interesų, turi būti priimti sprendimai ir valstybės narės turi išsamei aptarti tuos interesus. Europos Sąjunga turi tam priemonių ir gali pasiekti rezultatų dėl labai svarbių dalykų, tame tarpe savo biudžeto ir vystomojo bendradarbiavimo. Taigi norėčiau Jūs patikinti, kad vystomasis bendradarbiavimas yra įtrauktas į darbo tvarkę, dėl šio klausimo daug diskutuojama ir paskutinį kartą buvo aptarta trišalėse darybose, parlamentas dalyvavo tose dėrybose. Deja, negaliu pasakyti, koks bus tų e, diskusijų, kurios vyks sausio mėnesį rezultatas, bet vystomasis bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuris yra aptariamas kartu su biudžetu. Dėl e, vystimosi pagalbos tikslų ir um, vystimosi uždavinių. Europos Sąjunga, suprantama, yra pasiryžusi pasiekti 0,5 procentų tikslą iki 2015 metų. E, bendra vystimosi pagalba sumažėjo nuo 53,5 milijardų iki 50, iki 15,1 milijardo 2011-aisiais ir visa pagalba dabar sudaro 0,2 e, bendro nacionalinio produkto procentus nuo 2010 metų e, buvo pasikeitė šis rodiklis nuo 0,44 procentų bendro nacionalinio produkto esant kriziai ES ir toliau laikosi savo, ir toliau išlaikė savo poziciją kaip didžiausia vystimosi pagalbos donorė. Ir 96 milijardai eurų yra daugiau nei pusėje visos pagalbos skiriamos besivystančioms šalims. Norėčiau paminėti vieną kitą pavyzdį e, valstybė, pasiremdama valstybių narių situaciją. Keturios valstybės narės e, yra pasiekę savo tikslus, penkios 2011 metais viršijo ES tikslus, kurie buvo nustatyti 2010 metais. Taigi lieka 18 valstybių narių, kurios dar nevykdo savo įsipareigojimų. Vėlgi, kalbant apie Europos vadovų tarybos pranešimą, reikia pasiekti politinę pusiausvyrą. Politiniai uždaviniai yra labai svarbus ir valstybės narės apie tai žino. Tačiau įsipareigojimų gyvendinimas taip pat priklauso ir nuo e, daugiametės finansinės perspektyvos dėrybų rezultatų. Iš tikrųjų, ekonomikos krizė daro poveikį, tačiau dėl jos tik padidėja poreikis teikti dar efektyviau pagalbą, kad e, už tas pačias lėšas būtų galima padaryti dar daugiau. Ir būtent to siekia ir komisija, ir taryba, ir Europos parlamentas. Dėkoju. Dabar antrasis klausimų raundas. Ponas Kašman. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė, už pristatymą. Labai trumpai norėčiau sureaguoti. Ponas Gerens e, nėra pašalietis, jis puikiai išmano šią veiklą ir visą, kas vyksta taryboje. Niekas negalėtų ginčyti su jūsų pateiktais rezultatais, tačiau nuomonė skiriasi. Kai kurie iš mūsų mano, kad Rio plus 20 nepavyko taip, kaip pateikiama. Kalbant apie moterų teises, galima sakyti, kad jos netgi sumažėjo Ir dargi norėčiau pakartoti, kad po 2015 metų analizė, ar būtų galima pakeisti sakinį, kad užuot visada sakę ir žmogaus teisės, pradėtume sakinį nuo žmogaus teisų, nes manau, kad žmogaus teisės yra svarbiausias dalykas siekiant tvaraus vystymosi, tai yra tvaraus asmens Ir šios klausimus taip pat reikia spręsti pajamų lygybės klausimus, nes yra daug e, neturtingų žmonių, kurie gyvena tose šalyse, kuriuose pajamos nėra didžiausios. Ir reikalingi tikslai, reikalingi rodikliai, kad būtų galima sekti pažangą ir kad būtų galima teisingiau paskirstyti išteklius apie žmogaus teisės ir lygybę žmogaus teisės ir jų svarba po 2015 metų bus dar svarbesnės nei anksčiau. Yra kotonų susitarimas, kuris netgi sumenkina įtraukties sąlygas. AKR partneriai yra įsitikinę, kad e, neturi būti nurodoma nediskriminavimas dėl e, seksualinių priežasčių būtent. Todėl mums reikalinga priemonė, kad vyktų dialogas tomis temomis, kurios mums visiems rūpi, bet jeigu mes sakysime, kad tos temos mums nerūpi, tai ir nebus nei abipusiškumo, nei dialogo. Todėl norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė, kaip vyksta kotonų sustarimo ratifikavimas kitose valstybėse narėse. Dėl žmogaus teisių, sakyčiau, kad turėtų būtų, būtų nu, nurodytas nediskriminavimas dėl visų įmanomų priežasčių pavyzdžiui, ir lygų, ir lyties, ir tikėjimo, ir kitų dalykų. Štai su mumis dalyvauja kolegos iš Afrikos. Jie e, dalyvavo konferencijoje skirtoje žmonėms su negale ir kalbėjo apie tai, kaip negale trukdo žmonėms dalyvauti politinėme procese. Taigi Tai yra labai svarbu, jeigu norime, kad besivystančių šalys imtųsi vadovaujančiojo, vedančiojo vaidmenčioje srityje. Tokie dalykai man kelia susirūpinimą. Suprantama, mes dirbsime kartu su baronienė Ašton ir e, su kitais komisijos atstovais. Tik norėčiau pasakyti štai ką. Kai kalbame apie laikotarpį po 2015-ųjų, turime labai atvirai savo pasakyti, kodėl mums nepavyko pasiekti tūkstantmečio vystymosi tikslų. Neturėjome lėšų. Tai nepriimtina, kad valstybės narės tais gerais laikais nenorėjo skirti 7 procentų bendrojo vidaus produkto arba 0,7 procentų. Ar tos valstybės narės nesupranta? kad jos kalba ne apie pinigų sumas, bet apie procentinę jų išraišką. Taigi ir vyriausioji įgaliotinė turėtų pasakyti, kodėl taip įvyko, nes be finansavimo negalima pasiekti ilgalaikio tvaraus vystimosi. Jau buvo pakankamai blogai, kad buvo sumažintas finansavimas 6 procentais, kalbam apie 10 procentų, o štai pono Van Rampojus siūlo mažinti 11 procentų ir tai yra visiškai e, nepriimtina. Ačiū. Merci. La parole est à monsieur Mitchell. Dėkuoju, dabar panas Mitchell. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti užsienio reikalų ministrai už čia padarytą pranešimą. Ir aš norėčiau sugrįžti prie jos pasisakymo pabaigos. Tiesa, 96 milijardus mes skiriame lėšų besivystančiam pasauliui, bet mes gauname tik 80 milijardų eurų vertės atgal iš visų išleistų pinigų. Jeigu koordinavimas būtų efektyvesnis ir jeigu būtų daugiau suderinamumo, Komisija pati yra pasakiusi, kad per metus būtų galima sutaupyti maždaug 6 milijardus eurų. Vietoj to mes išleidžiame daugiau 6 milijardais eurų kasmet. Galime pažiūrėti, kas vyko Filipinuose šią savaitę. Šiandien 330 žmonių žuvo, 400 žmonių yra dingę dėl nelaimingos gaivalinės stichijos pasi, pas, pasireiškimo. Ir mes turime kalbėti apie prevenciją gaivalinių nelaimių ir prevencinės priemonės, investicijos į prevenciją sutaupytų mums milijonus. Žmonės žūsta, bendruomenės yra sužlugdytos, sugriautos, o mums pakaktų tokių smulkių priemonių, kaip, tarkime, mokyti žmonės plaukti, pakelti mokyklas į aukštesnį lygį. Mes išgyvename sudėtingą finansinį laikotarpį. Turime galvoti, kaip geriau užtikrinti gražą iš savo investicijų. Mes negauname to, kad trūksta koordinavimo, suderinamumo ir pasirengimo. Geriau reikėtų investuoti į prevenciją prieš nelaimėms pasireiškiant, o ne po to, kai nelaimė jau įvyksta. Aš norėčiau, kad taryboje ir Europos išorės veiksmų tarnyboje vyriausiai įgaliotiniai poniai Ashton būtų tai perdota. Turime kalbėti apie investicijų vertę. Turime pasirūpinti, kad pinigai būtų išnaudojami efektyviai. Pasirūpinkime aukštesnio lygio koordinavimu. Pasirūpinkime tuo, kad parlamentas ir nacionaliniai parlamentai atliktų savo vaidmenį prižiūrint atsakingų institucijų darbą. Suderinamumas, koordinavimas, rizikos mažinimas - tai yra labai svarbu. Aš siūlau ministrai ir prašau ministrai, ministrės perduoti visą tai e, baronienį Ašton, prašom. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Noiser. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, pirmiausiai norėčiau Jums padėkoti. Tai antras kartas, kai mes turime galimybę pasveikinti Jūs mūsų komitete. Tai yra labai geras ženklas AKR šalims partneriams, rodantis, kad taryba atidžiai stebi, kas vyksta tokio pobūdžio susitikimuose. Ponas Görins, ponas Kašman jau pasisakė. Aš norėčiau kalbėti apie tikslus po tūkstantmečio vystimosi tikslų. Kasgi atsitiks po 2015 metų? Kaip mums dėrėtis? Kaip pasistumėti į priekį, kuriant bendrą Europos poziciją? Komisijos narys Pybalks yra puikus dėrybininkas. Jis turi puikią reputaciją, manau, jungtinėse tautose. Bet Europos vadovų taryba neturėtų kalbėti 27 skirtingomis kalbomis, bet turėtų susiburti už vyriausiosios įgaliotinės, ypač kai mes kalbame apie vystimosi politiką. Jeigu pažiūrėtume į tūkstantmečio vystimosi tikslus po 2015 metų, tai tai yra dar svarbiau. Aš priklausau AKR ES konferencijai ir žinau, kad spalio mėnesį vyko užsienio reikalų ministrų susitikimas. Apie Kubą galima kalbėti, apie Surinami. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Kaip Jūs manote, kaip būtų galima pagerinti santykius ir bendradarbiavimą su Kuba? Ji nepriklauso tarp parlamentiniai bendrai asamblėjai, tačiau Kuba yra svarbi ir aš siūlyčiau prijungti, įtraukti Kubą į bendrą procesą. Pirmininkė, dėkoju. Paskutinis kalbėtojas, ponas Giverins. Dėkui, ponė pirmininkė. Pone ministrė man atsakė į klausimą, bet kaip begerbčiau jūs, ponė ministrė, noriu pasakyti, kad ne visai man atsakėme. Aišku, kad aš ne, neteikiu priešiškų komentarų jūsų valstybei, bet jūsų atsakymas man sukėlė problemų. Mes kalbame apie daugiametę finansavimo programą. Europos fondas Europos plėtros fondas nieko bendro neturi su ta programa, nes jis nefinansuojamas iš ES biudžeto. Komisija uh, nustato to fondo dydį. O dabar, nors tas fondas nėra įtrauktas ES biudžetą, jis yra mažinamas, lygis priklausytų tam biudžetui, kadangi siekiama taupyti lėšas ir norima mažinti uh, E, daugiametę finansavimo programą. Taigi, programa nesusijusi su Europos plėtros fondu. Mes, kaip Europos parlamentas, tik norime pasakyti, kad lėšų mažinimas tame fonde mums Europos parlamentui yra neprimtinas, jo lab, kad tai kertasi su ankstesniais vadovų tarybos prisimtais įsipareigojimais. Norėčiau tą pabrėžti. Jūs sakėte, kad 11 valstybių e, ne, nesilaiko šių įsipareigojimų, bet išeina, kad 16 laikosi. O tos valstybės, kurios nesutinka padidinti įnašus į Europos plėtros fondą, yra tarptų, kurios yra pagrindinės mokėtojos į ES biudžetą. Tokie dalykai mums yra neprimtini. Manyčiau, kad čia reiktų, reiktų grįžti prie to Europos vystimosi konsensuso. Nes būtent tada buvo pateikti įsipareigojimai dėl vystimosi finansavimo ir tos įsipareigojimus prisėmė visos valstybės. O dabar situacija tokia, kad mes nukrypstame nuo to Europos vystimosi, paramos vystimuisi konsensuso. Tos valstybės, kurios nenori mokėti reikiamų sumų į Europos plėtros fondą, tai jos nemokėjo nieko ir tada, kai krizės nebuvo, nenori nieko mokėti dabar, kai krizė yra, taigi tos valstybės nieko nenori, jos praktiškai nesilaiko prisimtų įsipareigojimų. Dėl to reiktų sugriežtinti toną tų valstybių atžvilgių ir būtent tą turėtų padaryti ponia Ašton. Tikiuosi, kad jai bus pranešta tai, ką mes šiandien išsakėme, nes priešingų atvejų ES vystimosi paramos rytyje visiškai nepateisins savo pasitikėjimo, visiškai pakirs savo patikimumą. Dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėmiai nariai. Pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus, kiek pavyks. Uh, Jūsų klausimai labai įdomus, taip pat ir pasisakymai labai svarbus. Pirmiausia, dėl žmogaus teisų. Suprantama, žmogaus teisės yra svarbiausias dalykas mums vykdant vystomą į bendradarbiavimą. Kalbant apie teisės viršenybę ir tai, kas vyksta arabų pavasario šalyse, tai vie, žmogaus teisės yra vienas iš svarbiausių dalykų, bet taip pat ir teisės viršenybė, e, teisinė valstybė, tai irgi yra labai svarbus klausimai. Taigi, suprantama, visiškai jums pritariu, kad žmogaus teisės yra svarbiausias dalykas ir kad visuomet tai turėtų būti kaip matas siekiant įvertinti mūsų vystomojo bendradarbiavimo sėkmę, dirbant su šiomis šalimis. Ir būtent todėl ES neseniai paskyrė vyriausiai vyriausioji galiotinė paskyrė ES atstovą žmogaus teisėms. Ir tai buvo labai svarbus įvykis ES. Ir ponas Labrinidis yra ypatingasis ypatingasis atstovas ir mes tikimės, kad jis padės Europos išorės veiksmų tarnybai ir valstybėms narėms įvertinti visą tai, kas vyksta žmogaus teisų srityje šalyse partnerėse. Dėl klausimo, kurį uždavė gerbiamasis narys Mitchell. Visiškai jums pritariu, kad koordinavimas ir sanglauda turi būti įtraukti į visas mūsų išlaidų ir biudžeto sritis. ir vystomasis bendradarbiavimas yra ypač svarbus. Būtent todėl mes vis dažniau e, kalbame apie bendrą programavimą ir tai yra labai svarbi užduotis. Su jos pagalba siekiama ES požiūrį padaryti koordinuotesniu. Tai yra e, naujas požiūris, Mes siekėme geresnio suderinimo, sinchronizavimo tarp valstybių narių, dirbant su valstybėmis partnerėmis. Ir 2001 metais ypač e, pasisekė veikla dirbant su Pietų Sudanu, taip pat su kitomis šalimis partnerėmis, pavyzdžiui, šiais metais Mes e, dirbsime su Gana, Etiopija, Gvatemala, Haičiu, e, Laosu, Maliu ir Ruanda. Ir taip pat analizuojame kitas galimybės dirbti su Birma, Mienmaro. Taigi, e, su bendrojo programavimo pagalba mes turėsime lėšų ir tas lėšas galėsime išleisti šiems tikslams, taip pat daryti tai koordinuočiau. Ir tai yra vienas iš metodų, kuriuo remiamės dėdami pastangas išleisti lėšas kuo efektyviau. Dėl Kubos. Per paskutinę užsienio reikalų tarybos posėdį ministrai aptarė šį klausimą ir šių diskusijų rezultatas buvo toks. Vyriausioji išorės veiksmų tarnybos įgaliotiniai dirbs kartus. Dirbs dėl prie dėrybų klausimo, kad būtų parengtas naujas dokumentas. Bet e, turime daug bendrų ES pozicijų ir mes susitarėme dirbti dėl galimo naujo susitarimo su Kuba, bet šiuo metu bendroji pozicija yra tokia, kad vyriausioji įgaliotinė ir išorės veiksmų tarnyba dirbs dėl e, dėrybinių direktyvų, kad būtų pasiektas naujas susitarimas. Regarding the uh, post-MDGs. Uh, dėl um, tūkstantmečio vystimosi tikslų pasiekimo. Šiuo metu komisija atlieka parengiamosius darbus ir dokumentas turėtų būti paruoštas sausio pabaigoje. Dar viena pastaba dėl nediskriminavimo ir seksualinės orientacijos. Kaip buvo teisingai paminėta, aš buvau Suriname ir dalyvavau ES ir AKR šalių bendrame posėdėje ir diskusijų metu šis klausimas iškilo. No. Um, Buvo pateiktas pasiūlymas, jį pateikė Europos komisija ir buvo siūloma peržiūrėti kotonų susitarimą, kad būtų galima įtraukti seksualinės orientacijos klausimus ir nediskriminavimą. Bet AKR valstybėms tai buvo nepriimtina, buvo pasiektas kompromisas ir buvo susitarta, kad bus atnaujinta nediskriminavimo nuostata. Bet uh, ES tame posėdėje turėjo galimybę dar kartą pakartoti ES poziciją šiuo labai svarbiu klausimu. Jeigu leisite, pataisysiu Jūs. Buvo susitartas dėl, to, pe, dėl, peržiūros, e, dėl peržiūros ir dabar laukiama, kada valstybės narės ir parlamentas ratifikuos peržiūrėtą kotonų susitarimą. Bet klausimas yra toks. Mūsų dėrybininkas sutiko, kad seksualinė orientacija nebūtų įtraukta. Taigi mes susitarėme dėl nesutariamo klausimo. Būtent tai ir minėjau, sako ministri. Mes norėjome įtraukti klausimą dėl seksualinės orientacijos, bet juk dalyvavo dvi šalys ir jeigu viena šalis konkrečiai aiškiai nesutiko su tuo, tai reikėjo ieškoti kompromiso. Bet ES kompromiso dėl savo pozicijos nedarė. Tai yra svarbiausias dalykas. Ačiū. Gerbiama ministrė, dėkoju Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Pateikėte informaciją apie tokią svarbę užsienio reikalų ministrų tarybą. Linkiu Jums sėkmingai užbaigti pirmininkavimą ES taryboje ir linkiu gerų kalėdų atostogų, tikrai jų nusipelnėte. Dėkui. Dabar noriu informuoti, kad vyks kitas mūsų posėdis. Tai bus pirmadienį gruodžio 17 dieną nuo 15 valandos ir gruodžio 18 dieną nuo 9 valandos iki 12.30. Nors ir artėja kalėdų atostogos, labai tikiuosi, kad daugelis mūsų komiteto narių atvyks į mūsų kitus posėdžius. Geros dienos.